Schönen guten Morgen. Die Pünktlichen dürfen nicht. Labas rytas. E, Punktualiai atvykusių į posėdį negalime bausti, taigi pradėsime posėdį ir Vimas Vandekampas tiesiog spindi, nes jisai laiku atvyko. Taigi vakar nevyko koordinatorių posėdis, todėl negaliu jums e, ir pristatyti koordinatorių posėdžio išvadų. Nukėlėme šį posėdį į sausio 25 dieną. Tačiau 7 gruodžio vyko koordinatorių posėdis ir jūs gavote atitinkamą informaciją apie jį. Ir jeigu prieštarautumėte šio posėdžio išvadoms, tai turėtumėte tam dabar pasakyti, tačiau dokumentai jums yra išdalinti. Taigi pirmasis darbo atvarkės klausimas komisijos įgyvendinimo įgaliojimų tikrinimas ir e, dabar suteiksiu žodį e, MUV generalinio direktorato atstovui, kad jisai pristatytų mums šį klausimą, kurio tema yra transporto priemonių galės sumatuotų aerodinaminių įrenginių naudojimo taisyklės. Ačiū, pristatysiu jums dabar e, e, 619-15 metų direktyvos e, kuri buvo patvirtinta prieš kurį laiką. Nuostatas dėl aerodinaminių savybių e, tinkamų įrenginių. Yra numatytos šioje direktyvoje dvi sąlygos. E, Viename straipsnėje parašyta, kad MUV generalinis direktoratas turėtų parengti gyvendinimo aktą dėl šios direktyvos įgyvendinimo ir e, taip pat GRO generalinis direktoratas turėtų parengti atitinkamas e, taisyklės tam, kad e, šie įrenginiai turėtų būti atitinkamai sertifikuoti ir patvirtinti prieš juos pateikiant į rinką. Taigi mes surinkome ekspertų grupę, kurie atstovavo visiems svarbiausiams sektoriams ir tie ekspertai patvirtino tam tikras išvadas susijusias su e, sertifikavimu pagal tipus ir e, naudojimo taisyklėmis. MUF nu, generalinis direktoratas e, įtraukė į gyvenimo aktą atitinkamas nuostatas ir būtent apie šį gyvenimo aktą šiandien ir kalbame. Jis buvo pristatytas valstybių narių komitologijos komitetui Spalio 30 dieną komitete buvo pasiūlyta nukelti balsavimą dėl nuomonės, laukiant, kol GRO generalinis direktoratas taip pat pasiūlys savo gyvenimo akto tekstą dėl e, sertifikavimo pagal tipus ir mes per tą laiką konsultavome su ekspertais dėl šio gyvenimo akto turinio, o GRO generalinis direktoratas turėtų maždaug birželio mėnesį nebaigti savo darbą ir birželio mėnesį mes turėsime du įgyvendinamosius aktus, kurie bus pateikti valstybių narių tvirtinimui dviejose skirtingose komitetuose. Tai yra Vilkiko komitete, už kurį atsakingas GRO generalinis direktoratas ir <clears throat> mūsų generalinio direktoratui pavaldžiame komitete ir tuo metu šis dokumento tekstas, šių, šie gyvenimo aktų tekstai bus patvirtinti komisijoje. Žinote, kad direktyvos tekste numatyta pagerinti transporto priemonių priekį tam, kad tai būtų padaryta, kolegos iš GRO generalinio direktorato turėtų pateikti pasiūlymus dėl taisyklių e, <clears throat> transporto priemonių tipų patvirtimo taisyklių atnaujinimo, kurio generalinis direktoratas patvirtino savo įsipareigomus pasiimtus per trilogą, kuris vyko prieš metus ir iki 2016 pabaigos parlamentui ir tarybai pateiks atitinkamus pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų, dėl tipų sertifikavimo atnaujinimo tam, kad įmonės gaminančios vilkikus galėtų pradėti naujus mokslinius tyrimus ir pristatyti atitinkamą įrangą rinkai per laikotarpį, kuris yra numatytas direktyvoje. Yra dar vienas klausimas, kuris, manau, kils, todėl iš karto jį atsakysiu. Tai yra tas klausimas susijęs su tais pagarsėjusiais 20 cm Tuo metu, kai atitinkama įranga aerodinaminė sumontuota transporto priemonių gale, <clears throat> ji neturėtų būti ilgesnė, neturėtų prailginti e, transporto priemonės e, daugiau nei 20 procentų tam, kad būtų galima tą transporto priemonę pakrauti į traukinio vagoną. Įgyvendinamojo teisės akto tekste mes įtraukėme dar papildomą porą sakinių, kurie teigia, kad ta sąlyga yra taikoma, jeigu atitinkama transporto priemonė yra skirta naudoti kombinuotam transportui. Norėčiau paaiškinti, kodėl mes tą papildymą įtraukėme. Ekspertų grupėje kai kurie mokslininkai ir pramonės atstovai mums pasakė, kad šiandien visi gaminiai, visa įranga, kuri yra rinkoje ir kuri yra šiuo metu kuriama, atitinka tą 20 cm sąlygą. Tačiau gali atsitikti taip, kad po 10-15 metų technologijos e, vystysis e, atitinkamai ir <clears throat> atsiras naujos įrangos, kuri bus mm, e, daug galingesnė ir netitiks 20 procentų sąlygos. Taigi mums kila klausimas, ar dėl 60 cm reikėtų stabdyti technologijų vystimasi. Turint omenyje, kad ta įranga galėtų būti e, atkabinama nuo vilkiko ir mm, e, padedama E, vagone ir e, todėl vilkikas galėtų labai paprastai būti pakrautas į vagoną. Būtent dėl šios priežasties mes e, tą trumpą sakinį papildomai įtraukiame ir jis nieko bendro neturi su tam tikromis iš ankstinėmis nuostatomis dėl kombinuoto transporto, jeigu būtų mums kilę kokiu nors nuogastavimu, nes nebūtume šio sakinio įtraukę ir jeigu jūsų parlamento pozicija yra kitokia nei komisijos, jeigu norėtumėte, kad tas sakinys būtų išbrauktas, tai mes išbrauksime be jokių problemų. Aš tik tai dar pabaigai noriu pasakyti, kad kol kas jokių komentarų iš valstybių narių nesulaukime dėl šios sakinio dalies. Taigi tiek norėjau pasakyti šiuo metu. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar Vimui Vandekampui vande žodis pirmininkė, labai ačiū. Deja, nežinau, nesu susipažinęs su priešistorė šios temos. Jeigu teisingai suprantu, komisija dabar mums pristato savo veiksmus, tačiau man neaišku, nuo kada šios taisyklės, ši direktyva ir jos nuostatos taps privalomomis, kada pradės galioti. Taigi tokį klausimą noriu užduoti. Antras klausimas, kiek tai kainuos vienam vilkikui, vienai transporto priemoniai ši įranga kokia jos kaina. Trečias klausimas, šiuo metu mes eksperimentuojame su <clears throat> tam e, su e, krovininių transporto priemonių aerodinamiškumu, vadinamoju platūningu, kuomet jos važiuoja viena paskui kitą ir sukelia tam tikrą aerodinaminį efektą. Ar į tai jūs atsižvelgiate? atsižvelgiate? Ir dar vienas klausimas, e, ką šis sprendimas reikštų dideliems ir sunkiems vilkikams. Jūs minėjote kombinuotas transporto priemonės, ar e, jūs turėjote omenyje tuos ilguosius ir sunkiosius vilkikus ar kažką kitą. Labai ačiū. Pirmininkas, aš manau, kad tai yra šiek tiek kitokie dalykai, tačiau komisijos atstovas, manau, paaiškins Izmailis Ertugas dabar. Ačiū labai, labas rytas, taip pat noriu padėkoti komisijai už e, suteiktą informaciją. Dabar padėtis yra tokia, kad praėjusią kadenciją dirbę komiteto nariai su priešistorė yra susipažinę šio klausimu. Mes puikiai žinome, kiek politinių diskusijų ar šių buvo kilę. Aš tą sakau todėl, kad <clears throat> pamenu, jog nemažai mūsų norėjo perkelti transporto srautus nuo kelių ant geležinkelio bėgių ir todėl reikėjo e, numatyti atinkamą galimybę vilkikams e, būti be problemų per pakrautiems ant geležinkelio platformų. E, taigi, būtent dėl šios priežasties aš manyčiau, kad e, viską reikėtų palikti taip, kaip buvo sutarta parlamente ir per trilogo dėrybas, nes tas jūsų minėtas pasiūlymas, tas sakinio dalis, nepaisant to, kad tą papildomą įrangą būtų galima lengvai nuimti, mes vis tiek turėtume numatyti galimybę E, vilkikams ir jų priekabams būti lengvai ir be problemų pakrautiems ant geležinkelio platformų. Gezinė Maisner, ačiū, aš gerai esu susipažinusius šio klausimu. Galiu iš anksto pasakyti, kad čia mes nekalbame apie ilguosius e, vil, vilkikus, mes kalbame apie tuos normalius įprasto ilgio vilkikus ir siekiama čia pagerinti jų aerodinaminės savybės aš <clears throat> pasisakau prieš pasiūlymą išbraukti atitinkamą nuorodą į kombinuotą transporto priemonę, į transporto e, būdą. Kiek dabar žinau, dauguma vilkikų balninių nėra pritaikyti e, e, būti gabenami ant uh, geležinkelio platformų. Tuo tarpu žinau, kad JAV, pavyzdžiui, atitinkamos technologijos egzistuoja ir Vokietijoje taip pat jos pradamos naudoti, pavyzdžiui, Volksburgė. Ir aš tą noriu paminėti sąmoningai, nes mane, man tikrai nepatinka, kad buvo nepritarta atitinkamiems projektams ir jų įgyvendinimui nes aš manau, kad jeigu turime techninių galimybių, kaip transporto srautus perkelti nuo kelių ant geležinkelio bėgių, tai turėtume jomis pasinaudoti. Šiandien noriu tiesiog užsipulti MUV generalinio direktorato, tačiau situacija iš tiesų nėra tokia gera, nes manau, kad tikrai dabar reikia palikti nuostatą ir nuorodą į E, kombinuotas transporto rūšis ir kalbėti apie galimus techninius sprendimus. Kadangi esu nekantri, tai noriu užduoti klausimą, kiek užtruks jūsų vertinimu, kol e, <clears throat> atitinkamos transporto priemonės e, su aerodinaminiais renginiais jau pradės važinėti mūsų keliais, nes jūs kalbėjote apie 2016 pabaigą. Ir e, jeigu jau tokie terminai numatyti, tai jau nepriklausomai nuo kombinuotų transporto rūšių ir galimybę pakrauti tuos vilkikus ant platformų, kada jie apskritai pasirodys mūsų keliuose Pietris Lungrinas. Ačiū. Kaip e, jau minėjau, man atrodo, kad nėra rimtų problemų, bet e, šiandien, kai kalbame apie transporto e, sistemoje yra sunkvežimių, kurie veža du konteinerius e, iš karto. Ir kągi mes pastebime, priekyje stovintis konteineris paprastai liečiasi su uh, užpakaliniu. Toks pervežimo būdas yra problemiškas, nes jeigu uh, galinis konteineris yra pakraunamas 11 tonų, tai e, jis turi būti vežamas į specialų terminalą, o terminaluose dažnai nėra pakankamai erdvės tokiems konteineriams nukelti. Ir jeigu sunkvežimio vairuotojas nuveža tą krovinį į specialią vietą, kur tuos konteinerius galima sukeisti vietomis, tai sunkvežimio ašys būna per daug apkrautos Ir e, terminale 11 ar 12 tonų kompiuteris e, dažnai ir pasilieka nelie, ne, nepaimtas. Ir e, tada paaiškėja, kad su, su sunkvežimiu, su sunkiasvariu automobiliu pravažiuoti yra beveik neįmanoma. Bet ta 20 cm taisyklė praktiškai sukels problemų, nes uh, e, uh, e, gale automobilio yra specialių sensorių, kurie jaučia atstumą. Aš nematau problemos. Ačiū. Aš e, norėjau pakalbėti apie tai, apie ką ką tik kalbėjo ponas Ertug. Noriu pabrėžti, kad kai per paskutinę kadenciją mes kalbėjom apie tuos pasikeitimus, vienas iš pagrindinių viena iš pagrindinių sąlygų iš ankstinių buvo tokia. Kiek įmanoma, e, pervežimus reikia nuimti nuo kelių ir perkelti ant geležinkelio, ant traukinių. Ir padėtis čia yra kitokia. E, gamintojai nori, kad būtų įmanoma e, naudotis kuo didesniais sunkvežimiais. Mūsų tikslas yra užtikrinti eismo sklandumą ir gamtos apsaugą. Taigi šiuose teisės aktuose reikia atkreipti dėmesį būtent šios dalykus, kad e, tos normos palengvintų naudo, naudojimas įvairiomis e, transporto priemonėmis šiais požiūriais. Dabar norėčiau užduoti porą klausimų teisinio pobūdžio klausimo, nes man kyla abejonių štai dėl ko. Ar tie parengti teisės aktai yra susiję vien tik su naujai gaminamais e, sunkvežimiais? Ir jeigu taip, Tai kada ir ar apskritai numanome e, pakeisti ar adaptuoti tuos sunkvežimius, kuriuo dabar tūkstančiai jau yra keliuose. Taigi, ar yra, e, kaip bus su e, laiko terminais, ar šitaikoma tik naujiems, ar, ar kaip. Ir dar vienas klausimas. Iš to, ką sakė komisijos atstovas, e, taip galima suprasti, kad yra rengiami įvairūs teisės aktai. Ir aš galvoju, ar nebūtų galima atlikti tokį tyrimą, kad visi klausimai susiję su tip, tipo patvirtinimu. Ir kitomis taisyklėmis būtų įtraukti, kad viskas būtų įtraukta į vieną teisės aktą. Ačiū. Danke sehr. Jetzt habe ich mich Ačiū, aš taip pat paprašau žodžio, kaip paskutinis kalbėtojas. Diskusija jau vyksta pakankamai ilgai. Diskusija norėjo ilgus e, vilkikus e, prastumti patvirtindama tam tikrą nuostatos interpretaciją ir sudaryti jiems sąlygas e, kursuoti tarp valstybių narių. Na ir po to buvo pasirinkta procedūra pasirinkus aerodinaminę papildomą įrangą, prailginti tos vilkikus ir taip užsitikrinti pritarimą. Na, ir visa diskusijų trilogija vyko būtent apie tai, ar tokiu būdu bandoma pradėti ilgųjų vilkikų erą. Ir trilogijos visi sutarėme, kad tai nieko bendro neturi su ilgaisiais vilkikais. Ir todėl tie 20 cm buvo leisti tam, kad e, tas ilgis leidžia vilkikus pakrauti į laivus ir ant geležinkelių platformų. Todėl aš nelabai suprantu ir pirmą kartą per 11 mano karjeros metų Europos parlamente atsitinka taip, kad komisija E, dabar e, bando vėl pakeisti trilogo rezultatus. E, mes su tuo negalime taikstytis. Ir kadangi anksčiau situacija buvo tokia, kad mes visuomet laikydavomės trilogo sutartų rezultatų ir būtent dėl šios priežasties tą sakinį būtina uh, yra išbraukti, nes tai yra klaida, kurią jūs padarėte ir turite patys tą pripažinti. Ir e, ponas Leichtfriedas, kuris dabar yra tapęs vienos Austrijos federalinės žemės transporto ministru, tuo metu labai aktyviai dėrėjosi dėl šios, šios nuostatos, nepasinto, kad jau nėra parlamente, mes e, turime ir jam atstovauti ir jo patvirti poziciją. Dabar pabandysiu atsakyti iš jūsų užduotus klausimus. Pradėkime nuo pradžių. Ta įranga yra visiškai neprivaloma. Tai yra tai, kas yra parašyta direktyvos tekste, reiškia, kad tie e, tos e, pervežimų bendrovės, kurios pageidautų, galėtų tą papildomą įrangą montuoti ant savo transporto priemonių, priklausomai nuo to, ar tai būtų naujos transporto priemonės, ar jos būtų modifikuojamos, tačiau jokios prievolės čia nėra. Pas Vandekampas paklausė, kiek tai kainuotų pagal mūsų prognozijas apie 3000 eurų viena, vienai transporto priemoniai, tai yra pakankamai ženkli suma Ir e, žinoma, tai reiškia, kad e, e, ta investicija atsipirks kūro suvartojimo, mažėjant kūro suvartojimo ir bus galima sutaupyti iki 7 procentų kūro ir bus galima greičiau važiuoti maždaug 60 km per valandą. Akivaizdu, kad miestuose ta įranga nieko nedos dėl platuningo. Mums šis klausimas e, e, taip pat yra pramoninio pobūdžio, nėra jokios prievolės tą įrangą montuoti ant vilkikų ir gamintojai būtent privalo įtikinti vežėjus šios įrangos nauda. Ir ta įranga veiks e, vilkikams važiuojant vienam paskui kitą ar ne, čia viskas priklausys nuo to, ar e, vežėjai ją pirks ar nepirks. Ir kalbant apie tą aerodinaminį tunelį važiuojant vilkikams vienam paskui kitą, tai e, manau, kad reikėtų atlikti atitinkamus mokslinius tyrimus, kuriuo metu būtų galima įsitikinti, ar ta papildoma įranga būtų naudinga šiam aerodinaminiam tuneliui ar ne. Direktyvoje 619 yra aiškiai parašyta, kad atitinkamos išlygos, kurios yra numatytos vilkikų ilgiui, neturėtų būti naudojamos tam, kad būtų galima uh, pakrauti daugiau krovinio ant, ant to vilkiko. Tai yra juodant balto labai aiškiai parašyta. Ir iš tiesų tie 20 cm nieko bendra turi su komisijos e, ketinimais e, kažkaip kitais būdais e, gražinti į mūsų kelius ilguosius vilkikus. Tai yra visiškai nesusiję dalykai. Ir aš manau, kad dar reikės atlikti atitinkamus tyrimus ir būtent gamintojai turės įtikinti vežėjus atitinkamą įrangą naudoti taip pat ir ant ilgųjų vilkikų. Kalbant apie terminus, reikia aiškiai atskirti vilkiko priekį ir galą, nes e, būtent e, šią įrangą yra taikomi skirtingi terminai. GRO generalinis direktoratas norėjo greičiau atnaujinti teisės aktus susijusius su vilkiku priekiu nei su galu, kadangi ta įranga naudojama priekyje yra sudėtingesnė ir e, todėl Leidimas išduodamas naudoti šią įrangą yra išduodamas tik tai tuo atveju, jeigu aerodinaminės savybės pagerėja, tačiau ekspertų grupė praktiškai nelabai sutarė dėl to, kokie turi būti matavimo e, kriterijai. <clears throat> Taigi vilkikų e, galo įrangos e, terminai yra maždaug 16 e, metų vasara, nes atitinkama įranga šiuo metu jau yra rinkoje ir kai kurios įmonės, taip pat mažas vietinės įmonės, naujas koncepcijas šios įrangos rengia. Ir e, panašu, kad iki 2016 pabaigos naujai vilkikai jau turės šią įrangą arba e, senesnės gamybos vilkikai galės papildomai jau gauti šią įrangą. Tuo tarpu kalbant apie vilkikų priekį, tai yra teisės aktai turėtų būti jų pakeitimai pristatyti 16 pabaigoje, tačiau direktyva yra numatyta galimybė patvirtinti atitinkamą terminą dėl aerodinaminių savybių vilkikų priekio pagerinimo, tačiau mūsų pateiktas pasiūlymas nesulaukė pritarimo, tai reiškia, kad tam prireiks daugiau laiko. Aš dar kartą pakartosiu, ką, ką tik minėjau, jeigu parlamentas laikysis pozicijos, kad tas sakinio dalis dėl 20 cm yra neprimtina, tai mes ją išbrauksime, tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad mes tai nieko bendro neturi su ilgaisiais vilkikais, mes tikrai nebandome dabar kažkokiais aplinkiniais keliais leisti jiems e, važinėti mūsų e, transporto tinklais ir e, maršrutais. Gezinė Maisner dar turi papildomą klausimą. Tai jeigu nebuvo, jeigu nebuvo klaidų vertime, tai komisija naudojo tų uh, vilkikų monstrų terminą kaip ir pirmininkas ir aš manau, kad tas oficialus terminas yra nepriimtinas, nes jie turi būti vadinami kombinuotais vilkikais arba ilgaisiais vilkikais, gigalaineriais pirmininkas, aš manau, kad tai buvo vertimo klaida ir aš iš tiesų džiaugiausi girdėdama tą vilkikų monstrų terminą lygiai taip pat kaip ir tu dėl to supykai, tačiau toks jau yra gyvenimas, na, tu tos vilkikus vadini ilgaisiais, o aš juos vadinu vilkikais monstrais, tai taip jau yra. Taip, tai buvo iš tiesų ne komisijos, <clears throat> ne komisijos toks tikslas e, arba specialiai pasirinktas terminas, tai buvo paprasčiausia vertimo klaida. Rekur. Labai trumpai. Žems. Pirmininkė, aš du pastebėjimus dėl darbo tvarkos ir vieną pastabą norėčiau išsakyti. Pirmiausia, be bejonės, aš esu vienas iš seniausių šio parlamento narių ir komitete anksčiau duodavo kavos ar arbatos. Manau, kad dabar labai apgailėtina, kad dabar parlamentarai turi dirbti, o net barai ir kavinės uždaryti. Kitas pastebėjimas. Aš esu juristas, dešimt metų e, Teisės reikalų komitete dirbau. Ir man labai yra sudėtinga išsakyti E, pozicijas susijusias su direktyvų pakeitimu. Tuo tarpu, kai mes beveik niekada neturim tos direktyvos, kurią keičiame teksto. ES teisės aktų e, keitimo klausimas grįžta ir grįžta, bet aš negaliu to padaryti. Aš negaliu išsakyti savo nuomonės apie vieną ar kitą tekstą arba nuspręsti tą tekstą keisti, jeigu aš to teksto nematau jeigu aš jo neturiu prieš akis. Ir pastebėjimas, aš naudosiu šią progą e, priminti, kad e, prieš keletą metų aš susitikau su prancūzijos senatoriumi, kuris vadovauja labai svarbiai gėlių transporto įmoniai ir jis e, tada išsakė pageidavimą, kad e, reglamentų nuostatos dėl e, sunkiasvorio automobilio ilgio e, būtų taikomi tik tai e, krovinio daliai, o ne visam sunkvežimiui. Nes jeigu e, ilgis yra matuojamas viso sunkvežimiai skaitant kabiną, tai kabinos dydis labai smarkiai sumažėja ir tai sukelia labai daug nepatogumų, kyla avarijos, net mirtį sukeliančios avarijos, priešingai negu Junktinės Amerikos valstijose. Europos e, sunkia svorių automobilių kabinos nėra pakankamai gerai apsaugotos ir jeigu susitrenkia su kitu automobiliu, iš karto pajaučiamas e, poveikis. Ačiū. Ačiū. Aš dėl dviejų dalykų dar norėčiau pasakyti. Dėl kavos ir arbatos jos buvo atsisakyta, nes kai kurie mane, daugelis mane, kad to nereikia, tačiau mūsų kavinės parlamente jau nuo 8 valandų dirba taigi turite galimybę kavą arba apsirūpinti, o dokumentas jums buvo išsiųstas ir čia jau jūsų problema, ar jį perskaitėte ar ne. Ir komisijos pasiūlymas tikrai buvo perduotas visiems parlamento ir komiteto nariams. E, taigi dėkoju komisijos atstovams už suteiktą informaciją ir už diskusiją. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra Komisijos įgyvenimo įgaliojimų vykdymo tikrinimas, mobilumo ir transporto e, infrastruktūros ir pilotų rengimas, testavimas, periodinis tikrinimas, susidarimo revengimas, duomenų paslaugų teikėjų sertifikatas. Irgi vėl norėčiau komisijos paprašyti pristatyti tris pasiūlymus dėl priemonių, kurios būtų gyvendinamos oro transporto sektoriuje susijusios su reglamentavimo procedūra ir pagal šią procedūrą parlamentas gali pareikšti tam tikras išlygas ir e, šiuo metu mes e, bandome pateikti savo nuomonę dėl priemonės skirtos susidūrimams ore išvengti. Taigi komisijai žodis. Ačiū pirmininkė. Jūs paprašėte mus supažintinti, jūs um, su tekstais, kurie buvo neseniai svarstomi ESA komitologijos komitete, kuris svarsto visus įgyvendinimo reglamentus, e, priimtus pagal 2008-216 reglamentą dėl aviacijos saugumo. Ir jeigu aš teisingai prisimenu, tai spalio mėnesį buvo paskutinis svarstymas. Ne visi šie tekstai dar jau pateikti parlamentui ir tarybai tikrinti, nes nebaigėme dar diskusijų dėl visų tekstų. Matėte posėdžio protokole, kuris paskelbtas registre, kad svarstymai dar nebaigti. Pirmasis tekstas, apie kurį norėčiau kalbėti, tai yra 2011 reglamento 1178 pakeitimas tai yra pilotų licencijavimo reglamentas, kuriame yra nemažai pakeitimų. Ir beje, visame tekste, apie kurį mes e, kalbame šiandien, yra tikrai nemažai pakeitimų, kurie dažnai tarpusavėje nesusiję. Dabar jau yra visi e, reglamentai dėl pilotų licencijavimo, uh, E, operacijų ir taip toliau. Ir mes tengiamės e, bent kartą per metus e, atnaujinti tos reglamentus ir į tą vieną keitimą apjungti visus pavyzdžiui, 3 ar 4 ar kiek būna pakeitimų. Taigi, kalbame apie 1178 reglamentą, kur kalbama apie oro navigacijos modernizavimą ir su to susijusi pilotų licencijavimo atnaujinimo poreikį. Svarbu, kad pilotai turėtų PBN Toks reikalavimas bus įvestas per keletą metų. Pirmiausia, jis bus taikomas naujiems pilotams ir vėliau kitiems pilotams, kurie turi instrumentų e, reitingą, taip vadinama, ir jie turės taip pat turėti PBN patvirtinimą. Šis tekstas nebuvo baigtas svarstyti per paskutinį komiteto posėdį, buvo paprašyta tekstą patikslinti. To negalėjome padaryti per patį posėdį ir todėl po jo pateikėme tekstą komitetui, kad e, jis būtų tvirtinimas rašytinė procedūra ir prieš keletą dienų ta procedūra baigėsi, jos rezultatas teigiamas ir netrukus tekstas bus pateiktas parlamentui tikrinimo laikotarpiai. Antras tekstas, kuris buvo svarstomas, tai taip vadinamas operacijų reglamentas OMPS 2012-965 reglamentas, e, kur yra kalbama apie rezultatais pagrįstą e, navigaciją ir duomenų paslaugų teikėjų sertifikavimą. Mm, kalbama apie offshore'nės operacijas ir pasimokymą iš tų nelaimių, kurios e, įvyko. Ir buvo remiamasi keturiomis esą nuomonėmis, kalbant apie šį 965 reglamento pakeitimą. Diskusijos e, nebuvo pernelyg e, kontroversiškas paskutinėme komiteto posėdėje. Išskyrus tai, kad anksčiau šiam reglamentui buvo numatytas opt-out laikotarpis, valstybės narės galėjo nuspręsti nedalyvauti dviejus metus reglamento įgyvendinime, bet dėl to anksčiau yra kilę problemų, todėl kad tada valstybėse narėse susidarydavo skirtinga situacija ir trūko aiškumo taip pat kilo, kildavo problemų dėl abipusio pripažinimo, taigi mes nusprendėme pakeisti požiūrį ir opt-out pakeisti bendrą įgyvendinimo datą visoms valstybėms narėms. Taigi opt-out galimybė yra panaikinta. Na, valstybės narės reaguodamas atsakė, kad joms kyla problemų keičiant senas taisyklės naujomis, nes Anksčiau e, valstybės narės galėdavo taikyti tokį pereinamąjį laikotarpį, išduoti licencijas pagal naujas taisyklės, nors oficialiai tos naujos taisyklės dar nebūdavo įsigaliojusios. Bet e, mes prie šio klausimo grįšime per kitą komiteto posėdį, kuris vyks vasarį. Ir tada kalbėsime apie tos teisininius aspektus susijusius su pereinamojų laikotarpiu. Ir parlamento parlamentui kovo mėnesį teiksime nuomonę. Ir dar vienas tekstas. Tai yra e, pakeitimas 2011 e, reglamento 1332. Tai yra specialus reglamentas dėl susidūrimo, susidūrimo ore vengimo. Mes padarėme pakeitimų pasiremdami esą nuomonę 2014 ketvirtą nuomonę Šis e, e, ar nebuvo kažkokių nesutarimų dėl šio teksto. Buvo įtraukta nuoroda į bendro dangaus e, taisyklę ir dėl teksto susitarta ir tekstas išsiųstas parlamentui tikrinimo procedūrai, jeigu neklystu. George Bach, das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Mums Bach, ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už e, sutiktą informaciją. Tai, manau, šie klausimai buvo svarbus paminėti. E, nepaisant to, kad jau kurį laiką šią temą svarstome, nes su visais dokumentais galėjome susipažinti ir dabar prarandame nemažai laiko, turėdami laukti, kol mums pažadėti dokumentai bus pateikti. Pakalbėti apie vasario mėnesį, po to kilo tam tikrų sunkumų su išimčių taikymo valstybėms narėms, taigi mes norėtume konkrečiai pasiskaityti šios dokumentų tekstus ir pristatyti juos savo nariams. Taigi galbūt komisija galėtų mums išsamesnės informacijos apie tai suteikti, ar problemos kyla dėl valstybių narių laikysenos, ar yra kokių nors kitokių priežasčių, dėl kurių mes šių dokumentų negauname. Ačiū. Ačiū, Gezinė Maisner dabar. Ačiū komisijai už pristatytą informaciją. Iš tiesų tik tai vieną klausimą turiu. Jis susijęs su pilotų rengimu, mokymais. Ar yra numatyta atsižvelgti taip pat rengiant pilotus į tai, kad orlaiviai jau dabar yra tiek patobulėję, patobulinti, kad prašiau automatiškai gali skristi ir turint omenyje, kad technologijos tampa vis sudėtingesnės Kyla klausimas, ar nereikėtų iš esmės pakeisti pilotų rengimo metodikos tam, kad būtų galima atsižvelgti ir į technologijų pokyčius, ar pilotai iš tiesų vis dar sugeba e, rankiniu būdu valdyti tos orlaivius, turint omenyje visas technologijas, kurios yra naudomas. Aš šį klausimą jau nekartas uždavus, tačiau atsakymo dar į šį klausimą neišgirdau. Ponas Golniš. Ačiū, ponė pirmininkė. Punktas 14 mūsų darbo atvarkėje. E, e, reikalauju iliustracijos, kurią aš galėčiau jums pateikti. Ir man atrodo, kad jūs kažką neteisingai supratot. Aš sakiau, kad mes e, nuolat aptarnėjame tekstus, kurie keičia reglamentus ar direktyvas, kurių mes neturime savo rankose ir nėra jokios prasmės tą daryti. Jūs man atsakėte, kad dokumentas buvo išplatintas. Taip, aš skaičiau labai atidžiai išplatintą į dokumentą, bet apie kągi čia kalbama. Čia kalbame apie naują reglamentą, kuris iš esmės pakeičia 2011 metų dokumentą. Ir sakome, kad reikia išbraukti, pavyzdžiui, jo ketvirtį. Ar nor vienas iš kolegų žinot, koks yra ketvirto straipsnio tekstas dabar? Ne, niekas nežino. Tai gal mes patys turim ieškoti to dokumento, susirasti tekstą. Aš kaip teisininkas negaliu aptarinėti teksto, keičiančio kitą teisės aktą, jeigu aš to kito teisės akto neturiu rankose. D'accord. Si si tout... Jeigu visi dokumentai būtų pateikti iš anksto, būtų žymiai lengviau. Bent jau turėtumėm prieš akis ketvirto straipsnio, kurį dabar keičiam tekstą. Also ich bin kein Jurist, aber an Aš nesu teisininkas, tačiau pritariu Jums. Um, dėl šios pastabos aš taip pat negaliu diskutuoti apie dokumentą, su kuriuo nesu susipažinęs, tačiau kiekvieną savaitę komitologijos biletenis yra išleidžiamas visomis kalbomis ir tie, kurie gerai rengiasi posėdžiui tie e, yra susipažinę su atikamais dokumentais, tačiau e, jeigu jūs e, dėl savo aplaidumo atitinkamai tų dokumentų neskaitėte, tai yra jūsų problema, jie tikrai buvo prieinami. Izmailis Ertogas klausimas komisijai. Kadangi mes jau dabar šią temą svarstame, tai manau, tas klausimas tikrai tinkamu laiku dabar yra užduodamas prieš dvi savaitės Vokietijos spaudoje, tiksliau Špygel žurnale, buvo parašyta, kad Vokietijos skrydžių bendrovės dėl German Wings e, lėktuvo katastrofos nori ES lygių pasiekti, kad e, pilotai E, iš anksto visiškai neįspėjus <clears throat> atsiktinė tvarka būtų tikrinami, ar nevartoja e, vaistų, e, narkotinių medžiagų, kitokių kvaišalų. Kokia yra komisijos pozicija šio klausimu? Aš taip pat noriu paklausti, sako pirmininkas, kokiu veiksmu imamasi po German Wings katastrofos, kad būtų išsiaiškinama pilotų psichologinė psichinė būklė, nustatomas e, jų, e, nustatoma jų fizinė būklė, ar tikinama, ar jie pavargė, ar ne, taip pat e, oro kokybė pilotų kabinose, ar yra kaip nors tikrinama ir jos ir matuojama, nes buvo nustatyta prieš kurį laiką, kad piloto pilotų kabinų oras buvo e, užtestas nuodingomis medžiagomis ir tai daro įtakos ne tik laivo įgulai, tačiau taip pat ir keleivių sveikatai. Komisijos atstovai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl pirmojo klausimo. <coughs> E, kodėl nėra tekstų ir kodėl tekstai vėluoja? Ne, to, ne tekstai vėluoja, bet jūs labai greitai juos nusprendžiate svarstyti ir įtraukite į darbo tvarkę. Komitete dar nebuvo balsuota dėl dviejų iš trijų tekstų. Kaip jau sakiau, dėl vieno iš tekstų e, buvo nuspręsta galutinai tik prieš kelias dienas. Komitologijos komitetas parengė savo nuomonę ir buvo nusiusta jį tikrinti prieš kelias dienas. Ir kitas tekstas bus svarstumas per kitą komiteto posėdį. Tada e, tik per kitą komiteto posėdį ir bus galima balsuoti, ne anksčiau. E, klausimas dėl e, lakūnų mokymo E, e, neatsiliekant nuo technologinių pokyčių, labai svarbu e, daryti skirtumą tarp stambių lainerių, kur lakūnai yra mokomi dirbti su specialiais didžiuliais lėktuvais ir sudėtingas technologinis mokymas yra suteikiamas ir pritaikomas prie visų pokyčių. Ir tai dabar yra reikalaujama prieš suteikiant sertifikatą naudoti lėktuvą. Be to, lakūnai turi, būti, turi dalyvauti, kai yra tikrinamas lėktuvo tipas ir jo funkcionavimo būdas. Čia daugiausia kalbam apie smulkius e, lėktuvus, privačius lakūnus, kurie galėtų ar turėtų e, pasinaudoti nustatytųjų charakteristikų navigacija PBN, kuri yra palaipsniui pradedama naudoti visoje oro erdvėje, dar ne visur kol kas, daug kas priklauso nuo oro uosto sąlygų, tačiau kai ta sistema yra įdėgiama, e, lakūnai turi sugebėti veikti, naudoti su ją. Taigi, jų mokymas turi būti tobulinamas, kad nebūtų atsiliekama nuo oro navigacijos e, technologijų raidos. Paskutinis pastebėjimas dėl narkotikų ir alkoholio e, tikrinimo. Šiuose tekstuose tomis temomis nėra kalbama, net EASA komitete apie tai dar nebuvo kalbėta. EASA pati pateikė veiksmų planą po uh, German Wings katastrofos. E, buvo išsakyta keletas pasiūlymų, kurie mūsų nuomonė yra visi geri. Be abejo, juos reikia dar ištobulinti. Uh, detaliau įvardinti, pasitarėm su ekspertais, kad žinotume, kaip tie pasiūlymai e, įtakos tolesnė padėtė, reikės keisti įstatymus, ar reikės keisti gairias. Darbas vis dar vyksta ir jis turėtų būti užbaigtas 2016 metais. Taigi, prie šios temos dar sugrįšime, kai e, bus pateikti kiti pasiūlymai. Dėl uh, kabinos oro kokybės. Tai nėra nauja problema, ji nuolat yra peržiūrima. Įtraukėme e, visus incidentus susijusius su oro kokybė į e, reglamentą ir dabar nuolat turi būti atsiskaitoma už, e, oro, apie oro kokybę ir taip mes galime stebėti, kad tokių incidentų nebūtų. Be to, ESA dalyvauja mokslinio tyrimo projekte, kuriame yra ši problema nagrinėjama, nes mokslininkų išvadų kol kas galutinių dar neturime. Buvo paminėtas ir nuovargio aspektas. Norėčiau paminėti, kad naujos taisyklės dėl skraidimo laiko, e, kurios buvo patvirtintos jau labai seniai, E, senosios buvo patvirtintos labai ilgai, naujosios įsigalios kitų metų pradžioje. Ir e, dabar e, visi skrydžio operatoriai bando pritaikyti savo e, darbo planus e, naujiems skraidimo e, laiko apribojimams. Kiek žinau, nors taisyklės įsigalios vasario mėnesį. Ačiū. Ačiū, noriu paskelbti terminus, per kuriuos būtų galima paprieštarauti šioms priemonėms. 2016 sausio 28 diena yra komiteto terminas, o e, parlamente e, šie prieštaravimai bus svarstomi. Galtinis terminas prieštaravimo pateikimo yra kovo 11. -oji. Dabar pradėsime mūsų klausimus e, tarptautinio oro transporto tema ir dabar prašau ekspertus užimti savo vietas prezidiume. So, wir haben sechs Redner, die ich gleich vorstelle. Turime šešis pranešėjus, kuriuos pristatysiu, kai jie pradės kalbėti ir po to dar vyks diskusijos. Laiko turime pakankamai. Džiaugiuosi, kad atvykote pas mus, kad aptartumėte klausimus dėl konkurencijos tarptautinėje aviacijos srityje. Dabar steiksiu žodį mūsų generalinio direktorato atstovui Neatsiprašau, sako pirmininkas, pirmasis kalbės Alen Lambozo, Paryžiaus EBPO e, e transporto forumo ekonomistų. Jis kalbės pirmasis, prašau. Mr. Chairman. Uh, good morning, everybody. Honorable parliamentarians, ladies and gentlemen. Labas rytas, uh, ponai ir ponės. Man malonu būti šiandien čia ir trumpai pakalbėti mm, apie mūsų požiūrį į konkurenciją tarptautinio oro transporto srityje, ypač Europos Sąjungoje. Aš esu iš EVPO transporto skirius ir esu atsakingas už mokslinius tyrimus šioje srityje. Ačiū pirmiausia sekretariatui ir komisijai už tai, kad mus pakvietė dalyvauti ir norėčiau um, pasakyti, kad komisija atliko tikrai puikius tyrimus. kirtus konkurencijai tarptautinėme oro transporto sektoriuje ir tai mus tikrai džiugina. Uh, Na ir e, tikrai daugelį dalykų mes e, matome taip pat kaip ir komisija. Taigi, kas yra pirmiausia tarptautinis transporto formas? Mes esame mm, e, tarptautinė organizacija. Mes Dirbame su visomis transporto rušimis ir šiuo metu intensyviai dirbame, atliekame tyrimus aviacijos srityje ir komisija taip pat šiame darbe e, aktyviai dalyvauja, taip pat mes valdome Europinę mm, daugia šalia kvotų e, sistemą ir rengiame aukšto lygio susitikimus, kuriuose paprastai dalyvauja ir ES transporto komisijos narys. Pirmiausia, e, pasakysiu, kad e, oro transportas yra didžiulis sektorius, svarbus ekonomikos sektorius, e, darbinantis 1,42 milijonus žmonių. Mm, tai sektorius, kuris e, subūrė žmonės, jungia rinkas ir tai iš tikrųjų mm, yra labai svarbi mūsų ekonomikos dalis. Tačiau, e, žiūrėdami į aviacijos sektorių ES, e, matome, kad mm, tas svorio centras persikėlė į rytinę ES dalį, o už ES ribų į Aziją. Ir ką matote skaidrėje dešinėje, matote laikotarpį tarp 2008 iki 2014 metų. Ir matome, kokios yra tendencijos ir kur yra didžiausias e, pervežimų skaičius. Apačioje matote mūsų prognozės. Mes atlikome keleivių e, transporto prognozę nagrinėjame 110 pasaulinių rinkų ir matome, kad iki 2030-ųjų tikimės, kad keliaivių transportas Europoje padvigubės. Ir iš tikrųjų tai yra mažiau ar mažesnis padidėjimas negu kitur pasaulyje. Kai kur um, padidėjimo su, gali būti apie 140 um, procentų arba netgi uh, patrigubėti. Taigi ES tam tikrą prasme atsilieka ir tai yra susijęs su bendromis um, demografinėmis, socialinėmis tendencijomis, kurios atsiliepia ir transporto sryčiai. Tačiau ES keleivių um, pervežimas padvigubės ir tai reiškia, kad reikės spręsti oro uostų pajėgumų e, klausimus, e, kitus pajėgumų klausimus ir kaip užtikrinti, kad ateities infrastruktūra tenkins poreikius. Tarptautinė konkurencija oro transporto sektorėje. Vienas iš klausimų, kuriuos mes nagrinėjome na, savo projekte, tai lygių galimybių klausimas. Ir iš esmės visi sako, kad lygių galimybių reikia, bet niekas nežino, kasgi yra tos lygios galimybės. Ir daugybė ekspertų mūsų renginyje diskutavo apie tai, kasgi yra tos lygios galimybės. E, yra natūralių privalumų e, veiklos vienoje, kai, kai, tam tikrose jurisdikcijose. Sąlygos yra skirtingos. Da e, ir svarbu iš tikrųjų galbūt kalbėti ne vien apie e, vienodas galimybės, bet kaip išnaudoti tas galimybės, kurios yra. Ir skaidrėje jūs matote grafiką, kur yra e, Lufthansa modelis. Lufthansa pažymėta geltona e, linija ir e, Emirato avialinijos mėlyna linija E, liniją, taigi matome jų veiklos palyginimą e, ir matome kitas įmonės, kurios visos veikia skirtingomis sąlygomis. ES ir už ES ribų e, sąlygos veiklos yra labai skirtingos, taigi ta lygių galimybių ar vienodų veiklos galimybių savoka tampa labai sunkiai apibrėžiama, kai kalbame apie realias veiklos galimybės. Valstybės pagalba tai yra dar vienas elementas, kuriam reikia skirsti labai didelį dėmesį. ES yra aiškios taisyklės apie tai, kokia valstybės pagalba yra leidžiama, kokia ne. Ir Europos komisija e, atliko analizę ir taiko sankcijas prieš tas valstybės narės, kurios skiria valstybės pagalba neleistinai. Nacionalinės vyriausybės nori turėti laisvę teikti valstybės pagalbą savo nacionalinėms bendrovėms. Ir tarsi tai galėtų būti pagrysta, bet e, kokią mes išvelgiame problemą tame, kad už ES ribų nebėra aišku, kas yra ar turėtų būti leistina ir kas ne. Ir mes čia matome šioje skaidrėje JAV mm, situacijos analizę. Aš nesigilinsiu dabar į skaičius, bet tiesiog mes galvojame pirmiausia, kas yra subsidijos, kas gali būti laikoma subsidija. JAV, pavyzdžiui, profsąjungų draudimas gali būti laikomas subsidija. Kitur yra kitokios e, taisyklės ir skirtingi dalykai yra laikomi subsidijomis. Taigi e, klausimas e, yra tas, kas yra subsidija, kasgi yra ta valstybės pagalba, nėra vieningo, vieningos apibriešties. Kita vertus yra GATS ir kitos priemonės, kurios taip pat turi būti analizuojamos. Ir šiuo požiūriu turi būti nagrinėjimas subsidijų klausimas. Taigi, kadangi kalbame apie tarptautinį oro transportą, tai reikia aiškiai žinoti, kas yra leistina, kaip apie įvairias priemonės pranešti, kaip e, jų taikymą tikrinti e, ir kokių veiksmų imtis, jeigu mm, nusprendžiama, kad taikomas kažkokios neleistinos e, priemonės. Taigi, iš tikrųjų, mūsų laukia dar daug darbo šiuo požiūriu. Atsiprašau, aš galvau, kad turiu daugiau laiko kalbėti, tai labai trumpai. Nusavybė ir kontrolė. Apie šios elementus taip pat galvojame ir tai reikia iš tikrųjų toliau svarstyti ir galbūt liberalizuoti nusavybę ir e, kontrolę. Na ir mes pabrėžiame, kad ES yra labiau nusiteikusi tokiam liberalizavimui nei kai kurios kitos jurisdikcijos. Ir pabaigai Ko gero, vienodų veiklos galimybių aviacijos sektoriuje niekada nebus, bet svarbu išsaugoti konkurencingą rinką, mm, svarbu, kad e, ji užtikrintų mm, tinkama, tinkamas mm, kelionių galimybės e, keleiviams ir kad ši rinka liktų atvira. E, na, norėčiau padėkoti visiems ir pakviesti jūs į renginį, kuris vis vyks Leipzigė gegužė 16 dieną. Minuten, uh, Ačiū, aš taip pat esu šiek tiek nustebęs, kad jums buvo pasakyta, galite kalbėti 10 minučių, iš tiesų turėjote kalbėti 6. Kitas kalbėtojas yra ponas K, jis yra European Alliance asociacijos vadovas. Prašau jums žodis, ačiū ponė Kramerį, ponė pirmininkė, ačiū už kvietimą, Džiaugiuosi galėdamas pasidalinti su jumis keliomis išvalgomis e, tarptautinės e, aviacijos asociacijos išvalgomis ir taigi Manau, kad e, bendroji rinka ES atvėrė galimybę naujiems verslo modeliams e, užtikrinti didesnį pasirinkimą vartotojams e, ir verslui. Dabar tačiau mes matome, kad Europos pramonės konkurencingumas pasaulio mastu mažėja ir kiti pasaulio regionai e, pripažino daug labiau aviacijos transporto svarbą institucinių vyriausybinių lygių. Taigi mes kurį laiką jau prašome komisijos e, laikytis tikroviškesnio pobūdžio požiūrio aviacijos atžvilgių ir būtent todėl prieš dviejus metus parengtame strateginėme plane mes raginame užtikrinti vienodas veikimo sąlygas. Ponas Lambrozo paminėjo keletą įdomių dalykų susijusių su vienodu veiklos sąlygų užtikrinimu. Mes manome, kad tos sąlygos yra svarbios, nes mes labai sudėtingoje aplinkoje turime konkuruoti tiek Europoje, tiek ir konkuruodami su kitomis pasaulio dalimis. Taigi mes komisijos labai pap, aiškiai paprašėme trijų svarbiausių dalykų užtikrinti reglamentavimą kuomet reikia tam tikrų taisyklių, užtikrinti, kad taisyklės būtų įgyvendinamos, jeigu jos nėra įgyvendinamos ir taip pat e, Ehm, padėti, jeigu veiklos išlaidos viršyje sąnaudas. Taigi prieš kelias savaitės e, paskelbtame tyrimė yra aiškiai pabrėžiama, kad aviacijos transportas yra labai svarbus Europos BNP BŽUP e, e, šiame sektoriuje e, per dieną generuojama milijardas eurų ir dirba 5,2 milijonai žmonių. Taigi aviacijos transportas yra labai svarbus faktorius Europos užimtumui, augimui, ekonomikos atsigavimui. Iš tiesų, nepaisant to, kad aviacijos transporto įnašas į ekonomiką yra pripažįstamas, ekonominė realybė dažnai ignoruojama, nes dažnai e, pelno marža yra pakankamai maža dėl didelės konkurencijos ir mums atrodo, kad yra labai svarbu aviacijos pramonė e, tvarkyti ES lygių ir tai yra labai e, svarbu siekiant užtikrinti užimtumą, investicijas ir taip pat e, susisiekimą tarp atskirų regionų. ES veikiančios oro skrydžių bendrovės e, sukuria beveik tiek pat darbo vietų kaip ir ne europinis. Todėl mes manome, kad tvaraus aviacijos sektoriaus plėtojimas yra būtinas tikslas ir mes tikimės, kad komisija savo strategijoje į tai atsižvelgs. Kaip minėjau, yra labai svarbu e, pirmiausiai apsišluoti savo kieme ir mūsų nuomonė ES aviacijos rinkos negalime traktuoti kaip atskiros, nes jis susijusi su paslaugų tiekėjais ir uh, įrangos tiekėjais, kuomet ES rinka buvo liberalizuota, tai oro pervežimas buvo e, liberalizuotas, tačiau kitose sritise ir toliau dar išlieka monopolinė situacija. Todėl e, manau, kad vieningo Europos dangaus klausimas ir problema yra pas geriausias pavyzdys šiuo metu tos sudėtingos situacijos. Mes konkuruojame pasaulio rinkose, todėl Europos institucijos ir politikai turi suvokti, kad jų e, tvirtinamos e, priemonės darys daugiausiai įtakos ES e, aviacijai, taigi diskusijos dėl apivartinių taršos leidimo prekybos ir diskusijos dėl keliaivių duomenų įrašo perdavimo yra geriausi pavyzdžiai tokio poveikio. Dabar apie išorinius aspektus ir komponentus trumpai, tam, kad užtikrintume susisiekimą aviacijos transportą tarp ES ir ne ES regionų ir sustiprintume ES aviacijos pramonės konkurencingumą, pirmiausia turėtume galvoti apie E, tinkamą reglamentavimą, kuriuo būtų sudaromos e, vienodos sąžininkos sąlygos ilgalaikiai konkurencijai. Todėl esame nusivylę, kad komisijos strategijoje neatsižvelgiama į 868 e, reglamento peržiūrą, nes tai būtų labai rimta priemonė kuri, kuri galėtų mums padėti, kalbant apie konkurencingumą, tai tokie klausimai kaip valstybių subsidijos ir tam tikri saugikliai daro neigiamą poveikį vidaus rinkai ir įkavo lygių šie klausimai buvo apsvarstyti, tačiau kol kas bendras sutarimas nebuvo pasiektas, pritarėme, tačiau komisijos pastangoms uh, uh, pasirašant dvišalius e, aviacijos paslaugų, e, susik... E, aviacijos paslaugų sustarimus užtikrinti, kad atitinkami saukikliai būtų įtraukti. Mes manome, kad aviacijos ir oro susiekimo rinkos liberalizavimas turi vykti abipusiais pagrindais. Kalbant apie įgaliojimus, kurių paprašė komisija daryboms su ne ES šalimis, mes pritarėme šiems įgaliojimams, derantį su ASEAN, tolimaisiais rytais, Kinė, Turkija, Meksika, Rumunija ir Persų įlankos šalimis. Čia norėčiau dabar Trumpai pristatyčios darybos Brazilija, su Brazilija deramasi nuo 2010 metų 11 buvome pasiekta, buvome tikėmės pasiekti visapušką susitarimą, tačiau iki šiol dar jo nepasiekėme. E, komisija, e, aš manau, kad neturėtų gauti e, įgaliojimų dėrybinių, kuriuose nebūtų nurodyta aiškių terminų. Mes pritarėme taip pat ir daryboms tarp ES ir Persų įlankos šalių, nes manome, kad e, tas bendras dialogas, nepaisant to, kad sustarimo pasiekti yra sunku, turėtų tęstis su ASEAN e, šalimis derantis yra labai sudėtinga joms paaiškinti, kaip veikia liberali rinka ir kaip funkcionuoja Europos Sąjunga, Na, o su Kinėje reikia dėrėtis žingsnis po žingsnio, pirmiausiai susitarti dėl saugos, po to pasiekti horizontalai susitarimą ir po to jau kalbėti apie visą apreipiančius sustarimus kalbant apie darybą su Kinija, mes turime suvokti, kad e, kyla e, problema ir klausimas dėl skrydžių per e, Sibiro teritoriją, per Rusiją. Mums reikia būti labai atidiems, kad netaptume įkaitais Rusijos, pasirašydami atitinkamus sustarimus su Kinija. Ačiū, dabar kalbės John Henlen, jis yra Europos e, pigių skrydžių bendrovė asociacijos generalinis sekretorius. Labas rytas, ačiū ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėt galimybę išsakyti savo poziciją. Europos pigių avialinijų asociacija uh, vykdo maždaug pusę Europos vidaus e, skrydžių ir mūsų nariai yra labai aktyvūs ir rūpinasi vidaus rinkos būklę. E, dauguma mūsų narių jums yra jau pažįstami. Mūsų požiūris į aviacijos rinką yra toks. Mes manome, kad e, kelias į priekį yra liberalizacija ir liberalizacijos plitimas dominuoja, tačiau ne visur. E, labai ženkliai liberalizavimas išplito vidaus rinkoje ir Deja, tai nesispindėjo kitose pasaulio dalise. Kitose pasaulio dalise vis tik dar rinkos yra saugomos visą saugančių paslaugų sutarčių. Europos Sąjunga liberalizavo savo paslaugų rinkas e, kai kuriuose vietose. Ten akivaizdžiai padidėjo konkurencija ir vartotojai turi didesnę galimybę pasirinkti ir mokėti mažesnius, e, mažesnės kainas. Kokios naudos atnešė liberalizacija? Visų pirma, pagerino jungtis. Tai yra e, aviacijos strategijos vienas iš pagrindinių leitmotyvų. Matote, kiek kelių naujų, kiek naujų maršrutų atsirado ES viduje po rinkos liberalizavimo. Dabar yra sujungti miestai, kurie anksčiau niekada ne, nebuvo sujungti ir žmonės labai dažnai pradėjo skraidyti. E, jungtis padidėjo daugiau negu 10 procentų. Kai 10 procentų padidėja jungtis, 0,5 e, procentais padidėja kiekvienos valstybės BVP. Taigi tai yra labai svarbu valstybių ekonomikai, ypač regionų plėtrai, regionų ekonomikos raidai. Padidėja darbo vietų kiekis, padidėja konkurencingumas. Grynąją naudą iš to gauna vartotojai, nes jie turi galimybę pasirinkti ir moka mažiau už skrydžius. Yeah, thank you. Well, Viena iš liberalizavimo kliūčių kokia yra. Kokios yra apsipratų kliūtis liberalizavimui? Europos avialinijos sėkmingai e, tapo aviacijos plėtros lyderė. Mes jau dešimt metų turbūt pigės avialinijos plėtojam ir dabar reikėtų turbūt žiūrėti į praeitį ir galvoti apie ateitį, kad pasimoktume iš praeities klaidų. Ir e, aviacija e, jau dabar tampa vis labiau pasaulinė rinka, o rinkos keičiasi, nuolat e, tobulėja. Nebegalime daryti toliau to, ką darėme anksčiau ir kas anksčiau galbūt pasiteisino. Bet pokyčių žmonės bijo ir ypač tai akivaizdu kai kuriuose valstybėse, kur liberalizacija susilpnina įmonių e, valstybių savų interesų gynimą ir dėl to rivalizacija e, lėtėja. E, dalis rinkoje e, yra tam tikra iškraipyta koncepcija. Kiekviena įmonė ir kiekviena valstybė turi užsikariauti vietą rinkoje. Ir ypač klaidingai yra suprantama, kai kalbama apie uh, vidaus rinkos nuosavybę. Niekas negali būti rinkos savininkų. Vartotojai e, arba ateina, arba pasitraukia, jeigu jie atrodo vienas ar kitas variantas patrauklesnis. Besikeičianti konkurencija. Labai daug girdėjome apie e, konkurencijos e, pokyčius. Perų su įlankos bendrovių požiūriu. E, koreguojama, bet jų požiūris į aviaciją yra e, labai orientuotas į save, jie investuoja į e, infrastruktūrą ir sukūrė tokią pramonę šaką, kuri pasinaudoja jų geografinė vieta, kuri yra palanki jų laiko, laiko zonams. Ir mes turim turbūt reaguoti tokius pokščius, o ne sėdėti ir verkti, kad taip darosi. Ką mes turime Europos Sąjungoje? Europos Sąjunga nuolat kalba apie gebėjimų plėtimą, e, leidimas iki kelimo kelių plėtrą. Tačiau tuo pat metu aviacija yra apmokestinama kaip melžiama karvė. Ir e, Europoje yra keturi pelningiausi pasaulyje oro uostai. Europoje, Europos Sąjungoje e, yra keturi iš tokių, bet visoje Europoje iš dešimt pasaulyje pelningiausių oro uostų yra šeši. E, tačiau kai kuriuose oro uostuose padėtis yra katastrofiška dėl jų užimtumo. Negalime reikalauti, kad vyriausybės e, keistų savo politiką. Reikia tiesiog viduje mokytis ir bandyti konkuruoti tarpusavyje. Kaip galime pagerinti konkurencingumą? kuris nėra tas pats, kas konkurencija, nors dažnai tie du terminai vienas su kitu yra vartojami lygiavertiškai. Tai yra didelė klaida. Mes e, esame įvedę nuobaudas Europos Sąjungo. Kalbame apie bendrą Europos dangų jau daugiau negu dešimt metų, tačiau realybėje dar iki jo nepriartėjome. E, mūsų oro erdvė dar yra labai fragmentuota ir 5 milijardai per metus uh, E, yra e, nereikal, sumokama ar yra išleidžiama nereikalingiams e, mokesčiams. Europos Sąjungos ATS yra nereikalinga sistema. Ir mes turėtumėm labiau bendradarbiauti su, gal, galvoti apie pasaulinę rinką. Uh, Liberalizacija, aišku, yra e, kelias į priekį, tačiau ne visos rytis dar yra liberalizuotos. Ne visos rytis, kurios buvo liberalizuotos, e, pasiteisino ir ne visur padidėjo e, veiklos potencialas. Aš galiu pakartoti Čikagos konvencijos straipsnius, kuriuose kalbama apie galimybių lygybę Europos avialinijos turi turėti lygias galimybės konkuruoti. Tai negarantuoja dar gerų rezultatų, bet kiekviena įmonė, kiekviena bendrovė turi, būti, e, turi sugebėti konkuruoti, turi pateisinti savo egzistavimą. E, kai liberalizacijos sutartys yra pasirašytos, kaip kad, pavyzdžiui, yra Junktinėse Amerikos valstijose, yra išsaugoma gana daug E, pranašumų, kurie nėra palankus Europos Sąjungai ir Europos Sąjungos e, e, operatoriams. Europos oro uostai dažnai nėra nieko padarę, kad liberalizuotų kontrolę ir nusavybę ir toliau taiko protekcinę politiką. Junktinėse Amerikos valstijose protekcionizmas irgi labai paplitęs, vis dėlto kalbama apie Fly America šūkį. Uh, E, visame pasaulyje liberalizacija turi plisti ir dabar paaiškėja, kad mūsų vyriausybės turi mokėti už uh, savo avelinijų išlikimą. Aš labai daug dar dviprasmybių išvelgiu čia ir dvi, e, veidmainystės. Baigdamas galiu pasakyti, kad mums kelias į priekį yra toliau tęsti liberalizaciją, kad ES galėtų labiau savo mandatą išplėsti, tikiuosi, kad taryba suteiks tokią galimybę ir tada ES vežėjai, ir aš visą laiką apie tai kalbėjau, turės daugiau galimybių. ES vežėjai turi būti pasirengę tokiai konkurencijai. E, reikia pasakyti, kad ASIS čia ir lėtina procesą, turime kalbėti apie geresnių darbo sąlygų sukūrimą, nes dabar e, sukurtos darbo sąlygos kartais yra tiesiog neįmanomas. Todėl žiūrėkime į priekį, nežiūrėkime į praeitį ir neužstrikim ties to, ką anksčiau turėjom. Ta aš iš esmės ir norėjau pasakyti. Thank you. But we have to stick to the time. I was Sorry. told, uh... Ačiū, bet mes turime laikytis nustatytų laiko terminų. Uh, Mm, aš esu girdėjęs, kad pigios avelinijos visą laiką vėluoja, tikiuosi, kad taip ne visuomet yra ir aš tikiuosi, kad jūs kalbėdamas nesivadosi to pačiu principu. Toliau, ponas Poloček, Europos e, asociacijos prezidentas. Ačiū. Na, matau, kad visi grūmėsi su e, prezentacijomis, su skaidrėmis, tai aš nusprendžiau skaidrių nerodyti. Ačiū pirmiausia už tai, kad suteikėte galimybę mm, mums kalbėsiu pilotų vardu ir pradėti norėčiau e, pirmiausia pasakyti, kad e, aviacijos paketas yra e, didžiulė galimybė e, suteikti postumį ES aviacijos sektoriui. Būtent e, Taip, mes manome, manome, kad e, turime kurti aukštos kokybės e, darbo uh, vietas, bet dėja ES tikrai nėra pagrindinė veikėja e, dabar oro transporto srityje ir e, sunkiai atlaiko Persų įlankos šalių konkurencija. Taigi mes kalbame apie strateginės reikšmės sektorių, užtikrinantį e, jungtis, ekonomikos augimą ir darbo vietas. E, tik problema tame, kad matome disbalansą tarp žemyninėme e, transporto sektoriuje ir ES vežėjai dėja ne pačioje geriausioje padėtyje šiuo požiūriu. Europos Sąjungos ES vežėjų rinkos dalis mažėja, kai tuo tarpu kitų šalių pervežimai auga ir Emiratai. Emiratų ir Kataro avialinijos auga ypatingai greitai ir viršyje mūsų um, ES rinkos dalį tris kartus. Persų įlankos um, oro, oro linijos uh, dabar yra išaugusios penkis kartus, uh, lyginant su padėtimi, kokia buvo vos prieš keletą metų. Turime prisiminti, kad uh, oro transporto sektorius sukuria uh, ir tiesioginės ir netiesioginės darbo vietas. Taigi e, visi maršrutai, kuriuos e, mes prarandame ir e, kuriuos perima Persų įlankos šalių vežėjai, reiškia didžiulį darbo vietų praradimą. Taigi mes turime atlaikyti konkurenciją su kitomis oro linijomis. Mes pilotai už atvirą konkurenciją, bet e, pirmiausia, tam reikia sąžiningų ir vienodų veiklos sąlygos. Kodėl um, imtasi priemonių liberalizuoti oro transporto sektorių, jeigu dabar mes prarandame savo rinkos dalį e, ir ją pasiima kitos. Uh, kitų šalių oro linijos, kurios yra stipriai subsidijuojamos. Ir beje, Europos Sąjungos rinkos dalis, kalbant apie jungtis tarp ESN šalių ir ES gerokai sumažėjo. Čia taip pat ES net laikė Persų įlangos šalių konkurencijos. Toliau, užsienio investicijos iš Persų įlankos šalių į ES. Ar tai būtų tinkamas sprendimas? Mes jau matėme, kad tokios investicijos tikrai nepadeda nei um, skatinti augimą, nei kurti darbo vietas. Ir vietoj to, kad būtų kurtos, kuriamos naujas darbo vietos, esamos darbo vietos yra prarandamos, taip pat mažėja jungčių e, skaičius, tiesioginių jungčių skaičius ir atsiranda tokių netiesioginių jungčių per Persų įlankos šalis. Taigi, kaip mums atlaikyti konkurenciją? Pirmiausia, turime galvoti apie prieigą prie rinkos. ES yra didžiulė rinka, 500 milijonų europiečių nori keliauti mm, ir daugybė žmonių mm, nori atvykti į ES turizmo tikslais. Taigi mes turime e, pirmiausia dėrėtis dėl sąžiningų konkurencijos sąlygų. Europos komisija turėtų būti įgaliota dėrėtis ES vardu su Persų įlanko šalimis, bet tai reiškia, kad tose dėrybose turėtų būti sutarta dėl labai griežtų sąlygų, dėl sąžiningų e, konkurencijos sąlygų. Įgaliojimuose taip pat e, turėtų būti nurodyta siekti skaidrių taisyklių dėl aplinkosaugos, aplinkosaugos konkurencijos, vartotojų apsaugos ir taip toliau ir panašiai. Ir prieš einant į priekį turėtume galbūt pagalvoti apie tai, ką ES pasiektų mm, sudarius tokias sutartis. Svarbiausia, kad mes turėtume mm, sugriežtinti savo priekybos apsaugos reglamentus, tokius kaip pavyzdžiui 868 e, reglamentas. Na ir gaila, kad kai kurie reglamentai nėra peržiūrimi e, dabar komisijai teikiant Eurotransporto teisės aktų rinkinį. Mm, turime mm, galvoti apie tai, kad tokie susitarimai netaptų e, Trojos arklių, kuris padės e, kitoms šalims e, įsibrauti į ES rinką. Mes turime mm, galvoti apie tai, kaip sustiprinti ES oro linijų pozicijas ir užtikrinti, kad jų kontrolė būtų jų pačių rankose, o ne užsienio šalių rankose. Taigi pabaigai galiu pasakyti, kad ne vienas sektoris negali tinkamai konkuruoti, neužtikrinus sąžininkų veiklos sąlygų. Ačiū. Dabar kalbės Olivier Jankovič, jis yra ACI Europe generalinis direktorius, ačiū už galimybę pristatyti mūsų nuomonę svarstumų klausimą, esu parengęs pranešimą, kuris dabar kraunasi ir tikiuosi parlamento darbuotojų padė... pagalbos, keičiant skaidrės. Taigi pirmiausia noriu pasakyti, kad oro uostams didėjančių skrydžių krypčių, didėjantis skrydžių krypčių skaičius bei krovinių gabenimo apimčių didėjimas e, sudaro jų veiklos pagrindą. Taip pat e, mes atitinkamai siekiame pagerinti susisiekimą e, tarp vartotojų bei paskatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą nes kuo didesnis, geresnis susisiekimas, tuo daugiau yra šito visuomeninės <clears throat> naudos visuomeniai. Iš 20 metų pradėti gyvendinti aviacijos projektai buvo grindžiami atviro dangaus principais ir manau, kad nereikia daug kalbėti apie tos sistemos naudą Europos ekonomikai, tačiau šiandien mes esame susitelkę į išorės lygmenį, o ne vien tik tai į e, mūsų vidaus rinką. Ir tas išorinis lygmo yra labai svarbus aviacijai, nes e, esame, susidurime dabar su pokyčiais pasaulio ekonomikoje, kadangi kylančios ekonomikos šalys sustiprėja ir Europa tampa vis labiau priklausoma nuo išorės prekybos ir šiame kontekste aviacijos e, transportas ir mūsų e, galimybės e, pasiekti tas kylančias ekonomikos rinkas yra labai svarbios Europai. Ir žinoma, kyla naujos jėgos stiprėja aviacijos sektorio, naujos skrydžių bendrovės jos iškreipia rinką, tačiau lygiai taip pat anksčiau žemų sąnaudų bendrovės iškreipdavo rinką ir toliau ją iškreipinėja. Kalbant apie oro susisiekimo strategiją, noriu tik pacituoti kolegą, kuris teigia, kad susisiekimas glaudžiai susijęs su ekonomikos saugumu 10 procentų susisiekimo padidėjimas reiškia pusę procento BVP padidėjimą ir Europa nenori prarasti to pusės procento dabar bendrų vienodų sąlygų veiklos sudarimas. Aš ABPO atstovo palaikau požiūrį apie tai, kad ši koncepcija yra klaidinanti ir iš tiesų jos reikšmė nėra labai svarbi mūsų šiandien svarstamam klausimui. Todėl kad e, niekuomet nebus galima užtikrinti vienodų veiklos sąlygų. <clears throat> Nes e, pirmasis e, kriterijus, pavyzdžiui, yra geografinis ir jeigu mes įvertintume Persų įlankos skrydžių bendrovės, tai jų vystimasis per pastarosius dešimt metų buvo toks e, staigus ir didelio masto, daugiausiai dėl geografinės padėties ir taip pat dėl jų sugebėjimo tinkamai išnaudoti savo orlaivius ir jų įgulas. Tačiau e, bendras, bendros veiklos sąlygos yra nevienodas taip pat ir dėl nacionalinės politikos, dėl infrastruktūros finansavimo, kuris yra žymiai didesnis e, kitur nei Europoje, skaitant JAV, taip pat e, saugumo finansavimas, nes e, Europa nereikalauja gamintojų mokėti už aviacijos saugumą ir taip pat mokesčių politika ir Europa yra vienintelė, kuri taiko aviacijos mokesčius ir būtent šie pasirinkimai e, neleidžia mums tinkamai vystyti šio e, sektoriaus. Taip pat dar reikia paminėti papildomus elementus, kurie atlieka svarbu vaidmenį e, užtikrinant ne vienodas veiklos sąlygas. Tai yra vertikali integracija. Mes čia turime Arabo Emiratų visapuškai integruotą modelį, tačiau turime ir panašių pusiau integruotų modelių, kurie veikia JAV, tai yra nepelno organizacijos oro uostai ir taip pat reikia kalbėti apie strateginę viziją, kuri yra raktas į E, šių naujų e, jėgų sustiprėjimo sėkmę aviacijos sektorija. Ir e, pasitelkę tinkamą strategiją, pavyzdžiui, Dubajuje kompetitingi asmenys siekia sukurti pasaulyje lyderiaujančią oro uostų infrastruktūrą. Taigi manau, kad e, yra visiška iliuzija ieškoti vienodų veiklos sąlygų ir reikės šį klausimą išbraukti iš savo darbo atvarkės. Labai svarbu užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir atviro dangaus politiką ir tam būtina prielaida yra galim, vienodas galimybės, o ne vienodi rezultatai veiklos. Kalbant apie ES požiūrį, manome, kad nepakanka dvišalių susitarimų, tai nėra pakankama paskata žengti į priekį, nes jais e, visuomet būdavo ribojama konkurencija, neužtikrinama laisva prieiga ir e, daromas kliūtis plėtoti oro uostų infrastruktūrą, neįtraukia tam tikrų suinteresuotų subjektų. Žinoma, bendrijos išlyga ir nevienodas interpretavimas bei taikymas atitinkamų teisės aktų kelia nemažai sunkumų. Manau, kad žengti į priekį galime tik tai pasiekę visą pusiškus, visą priepiančius sustarimus ES lygių. Ir tai yra būtina prielaida siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją šiuo metu. Daug diskutuojama apie tai, kokios, kokie straipsniai turėtų būti įtraukti atinkamus sustarimus. Mes manome, kad tie, tos išlygos, tie straipsniai turėtų būti universalūs jie turi kalbėti apie nediskriminavimą, e, turi būti nustatytas minimalus skaidrumo lygis, taip pat reikia patvirtinti aiškius e, skrydžių bendrovių subsidijavimo e, principus ir taip pat numatyti atitinkamus saugiklius kurių būtų galima griebtis kaip paskutinio šaudo. O kad atėjo laikas laikytis visapusiškesnio, pragmatiškesnio požiūrio į aviacijos sektorių, reikia spręsti nepakankamų oro uostų pajėgumų problemą, reikia galvoti apie metodikos pasikeitimą, e, turiuomenyje tai, kaip mes traktuojame aviaciją ir atsisakyti tam tikrų dalykų, kurie riboja mūsų konkurenciją ir kurie neegzistuoja už ES e, ribų. Kolega minėjo oro uostų e, mokesčius, e, nes yra šalių, kuriuose oro uostai subsidijuoja skrydžių bendrovės ir tų subsidijų apimtis gali siekti net 4 milijardus eurų. Aš manau, kad e, būtent dėl oro uostų mokesčių kai kurios skrydžių bendrovės nesugeba tinkamai konkuruoti. Aš manau, kad mums reikia stumtis į priekį toliau rengiant uh, ir gyvendinant komisijos parengtą aviacijos strategiją mes visiškai pritarėme pasiūlymams dėl įgaliojimų ir mes tikimės, kad tie įgaliojimai tarybos bus greitų laikų komisijai suteikti ir mes galėsime pradėti darbus. Ačiū už jūsų pranešimus dabar kalbės Klaus Gail, jis yra MUF generalinio direktorato išorės aviacijos politikos e, skiriaus vadovas. Prašau. Dėkui, pirmininkė. Ačiū, kad pasikvietėte Europos komisiją į šį labai įdomų klausimą. Man labai malonu čia būti. Jūsų pasirinkta tema labai svarbi. Jūsų keliami klausimai labai aktualūs ir pabandysiu juos atsakyti. Ir jeigu turėsit dar papildomų klausimų, gerbiami parlamento nariai, tą patį irgi padarysiu iš anksto, atsiprašau, jeigu kalbėsiu šiek tiek ilgiau, bet e, vienodų žaidimo taisyklių labui, aš manau, pirmininkas leis Europos komisija kelias ilgiau. Tarptautinės e, konkurencijos e, užtikrinimas aviacijoje, vienodos veikimo taisyklės konkurencijoje, dėrybos dėl susarčių, ir su kuo tos dėrybos turėtų būti vykti yra e, labai aktyviai aptariamos temos. E, gruodžio 7 dieną Europos komisija priėmė Europos aviacijos strategiją. Joje taip pat apie tai kalbama ir komisijos atstovai tą pačią dieną jums šią strategiją pristatė. E, diskusija apie aviacijos liberalizaciją kartais paradoksiškai iškyla Europos kaip protekcionistinio žemynų įvaizdis, kaip e, Europos, kuri riboja patekimą į rinkas įvaizdis. Tai nėra teisinga. ES aviacijos rinka yra liberaliausia ir atviriausia pasaulyje ir ji labai sėkmingai pakeitė mūsų kelionių įpročius, e, pasitarnaudama piliečių interesams ir tuo pat metu atverdama naujų galimybių mūsų aviacijos verslui. E, ES vidaus rinka dabar jau daugiau negu 20 metų yra visiškai liberalizuota ir beveik pamiršom, kaip viskas prasidėjo. Tačiau jeigu kalbėtume apie poveikį ir e, platesnę konkurenciją, didesnę konkurenciją, apie naujus maršrutus, geresnės jungtis, geresnį žmonių judumą ir bilietų įperkamumą, tai e, poveikį jaučiame visi dar iki šiandien. E, E, vidaus rinkos pigių avelinių bendrovės sudaro daugiau negu 50 procentų visų skrydžių. Rainė išlieka ES stambiausia oro bendrovė pagal keleivių skaičių ir tikimasi, kad šiais metais jos keleivių skaičius pasieks 5 milijonus. Be to mes visiškai liberalizavome ES vidaus avialinijų nuosavybę ir kontrolę, todėl daugiau nebėra nacionalinių uh, vežėjų yra Europos vežėjai arba vežėjų grupės, kurios vadovaujasi aiškiomis taisyklėmis. Be to, to liberalesnės taisyklės yra nustatytos ES užsienio investuotojams, liberalesnės negu kitose pasaulio dalise. Matome, kad į ES vežėjų biudžetą labai daug investuoja užsienio uh, bendrovės, ne tik iš Persų įlankos. Mes, aišku, reikalaujame, kad užsienio investuotojai tenkintų mūsų taisyklės. Vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos pasimokėme plėtodami ES aviacijos vidaus rinką, yra tas, kad kuo labiau mes liberalizuosime rinką, tuo e, e, aktualiau bus turėti visiems taikomas bendrasias taisyklės. Tas pasakytina ne tik apie aviacijas, bet apie visus ūkio sektorius vidaus rinkoje. E, E, kurie turi dalyvauti e, technikos standartų suderiname bendrų taisyklių visoje Europoje taikyme. Be to, Europos e, komisija yra nustačiusi labai griežtas kontrolės kriterijus atitikimui užtikrinti. Vis tik tai vienodo žaidimo taisyklės tapo tik iliuzija. Visos avialinijos yra skirtingos ir turi savų e, konkurencinių ypatybių, atspindinčių jų e, kilmės e, specifiką. Kil... Kiekvienos valstybės ypatybės skiriasi ne tik pasaulyje, bet ir ES ir netgi pavienėse valstybėse. Mes, vadovaudomės į savo patirtimi vidaus rinkoje, manome, kad atviros rinkos yra geriausias pagrindas tarptautiniams santykiams plėtoti. Per pasarosius dešimt metų ES pasirašė E, toli siekiantį išsamų aviacijos susitarimą su Junktinės Amerikos valstybėmis, su Kanada, su mm, Maroku, su Vakarų Balkanų valstybėmis, su Gruzija, su Maroku, Izraeliu, su Ukraina. Dabar e, laukiame e, tokio sutarties pasirašymo. Gibraltaro klausimas dar išlieka ir dėrybos vyksta su Tunisu. Mes jau tuoj baigsime dėrybę su Brazilija. Manom, kad kitų metų pradžioje tai bus padaryta. Uh, Ko mes siekiame tomis sutartimis? Pirmiausia, padidinti galimybės patekti į rinką, sustiprinti bendradarbiavimą visais aviacijos aspektais ir sukurti teisingą konkurencinę bazę e, suderinus reglamentinės nuostatas. E, dėl to matome, kad e, padidėjo skrydžių mastai vos nedvigubai, dvigubai su Vakarų Balkanais, pavyzdžiui, vos trigubai, o su, tarp ES ir Maroko dvigubai išaugo nuo 5,6 milijonų iki beveik 12 milijonų, e, tarp, lygina 2013 ir 2014 metus. 2012 metais mes skaičiavome, kad jau tada ES sutartys su Vakarų Balkanų valstybėmis ir Maroku pasirašytos 2006 metais atnešė papildomos e, ekonominės naudos vartotojams siekiančios 6 milijardus eurų, o kaina bilietų sumažėjo maždaug 50 procentų. Bet vėlgi čia, e, būdami ES, mes manome, kad kuo labiau liberalizuotos ir globalizuotos rinkos yra, tuo daugiau garantijų e, yra suteikiama, kad pagrindinės verslo taisyklės bus įgyvendintos. Tai nieko čia naujo, nieko čia ypatingo. Mes e, apie visas rinkas kalbėdami tą kartojame. Kiti kalbėtojai jau minėjo, kad yra sukurta pasaulinė juridinė bazė, kurią užtikrina pasaulio prekybos organizacija E, visoms prekiams. Pasaulio prekybos organizacija yra nustačiusi visą eilę taisyklių e, susijusių su subsidijavimu, kokios subsidijos leidžiamos, kokios draužiamos, kokios priemonės e, gali būti pritaikytos subsidijoms kompensuoti ir panašiai. Tačiau dėl kažkokių priežasčių aviacija į pasaulio prekybos organizacijos sistemą neįeina. ICAO nenori suteikti uh, jokios e, teisiškai privalomos pasaulinės teisinės bazės aviacijai. ICAO daugiausia dėmesio skiria e, aviacijos techniniai pusiai ir saugai. Be to, tokių taisyklių ar priemonių dvišaliuose susitarimuose taip pat nėra numatyta, o dvišaliai susitarimai e, vis tik kontroliuoja didžiąją dalį e, aviacijos pasaulyje. E, Ir reikia sukurti dar labai daug nuostatų, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, kad būtų garantuoti socialiniai aspektai ne tik ES, bet ir kitose valstybėse. Tie dvišaliai susitarimai daugiausia koncentruojasi į patekimą į rinką ir apribojimus patekti į rinką. Nesant tarptautinės juridinės bazės ir nesant e, pasaulinio maso taisyklių arba net dvišalių sutarčių taisyklių, e, ES turėtų imtis lyderės vaidmens ir pasiūlyti tam tikras priemonės ir taisyklės, kad būtų garantuota atvira ir sąžininga konkurencija. O ta aviacijos rinka tampa vis labiau globalizuota ir atvira, be to oro transporto sutartys turėtų būti sudaromos vadovantis mano minėtais principais. Jau 2012 metais Europos komisija tą siūlė paskelbusi išornę aviacijos politikos komunikatą, dabar Europos komisija parengė naują strategiją Europai, abiem atvejais Europos parlamentas ir jūsų komitetas e, komisijos mintis paremė. Mes pasiūlėme ambicingą mandato paketą, Ir galiu pakartoti valstybę, su, su kuriomis jau e, yra tariamasi, bet tas paketas yra labai toli siekiantis ir manoma, kad bus išsamus ES lygmens susitarimas susidėrėtas. Aviacijos strategijoje vienas iš pagrindinių prioritetų išorinėje perspektyvoje yra tas, kad ES aviacijos sektorius turėtų pasinaudoti e, be atsiveriančiomis naujomis augančiomis rinkomis. Mes turime užmėgsti sutartinius santykius su tais partneriais, kad būtų užtikrinta prognozuojama teisinė aplinka ir pagilėtų mūsų aviaciniai santykiai su tomis valstybėmis. Pirmininkas prašo kalbėtoje baigti. Mes manome, kad tok, darybos dėl tokių sutarčių, pavyzdžiui, su Persų įlankos valstybėmis, yra geriausias ir e, visa apimantis pagrindas e, E, įgyvendinti abiejų pusių interesus ir lūkesčius. Turime pasirūpinti, kad tos sutartys ir dėrybos atvertų galimybių abiems pusėms ir atneštų naudos abiems pusėms. Turi būti sukurta bazė, kuri leistų ir toliau plėtoti aviacijos raidą, toliau geriau atverti rinkas. Manome, kad tai yra įmanoma padaryti, Tai yra proga, kurios reikia nepraleisti, todėl tikimės, kad taryba parems komisijos pasiūlymą ir kad per Niderlandų pirmininkavimą taryba suteiks reikalingą mandatą ir tada abi pusės galės labai rimtai pradėti dėrybęs dėl šių sutarčių ponė pirmininkė, tačiau priemonės užtikrinti sąžininką konkurenciją neturi virsti protekcionizmu, apsaugant tuos e, operatorius, kurie nėra pasirengę modernizuotis ir be to turime nepakeisti aviacijos sektoriaus e, vidinių pastangų užtikrinti vietą konkurencijoje. E, priemonės skatyti konkurenciją neturi būti naudojamos per daug aktyviai, jos turi būti pasitelkiamos tik, kai niekas kitas nebeveikia. E, komisijos narys Bols paskelbė, kad bus peržiūrėta aviacijos strategija 2016 metais, tai turėtų būti pateikta, jie turi uh, užkirsti kelią net sažiningumui konkurencijai, konkurencingumas prasideda viduje ir mes turime padėti uh, aviacijos operatoriams, Europos institucijoms ir kitiems suinteresuotiems subjektams veikintiems aviacijos sektoriuje uh, patiems aktyviai uh, to siekti. Atsiprašau pirmininkai, kad aš kalbėjau per daug ilgai. Uh, galbūt e, e, pats pažeidžiau lygių žaidimo taisyklių principą, bet aš noriu padėkoti Europos parlamento transporto komitetui už nuolatinę paramą ambicingai ES išorės aviacijos politikai, už mums e, suteiktus mandatus. Ir taip pat aš dėkoju už tas priemonės, kurios leidžia apsaugoti sąžiningą konkurenciją, kas tarnauja Europos vartotojų interesams. Tai jeigu tos priemonės, aišku, yra būtinos ir pagrystos. Ačiū. Ačiū. E, jums reikėtų dvigubai daugiau laiko, negu mes jums skiriame, bet aš tikiuosi, kad e, jūs e, turėjote pakankamai laiko pasisakyti, o dabar galimybė parlamento nariams užduoti klausimus ir išsakyti pastabas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti šešiems e, pranešėjams. Manau, kad e, per valandą laiko tikrai gavome labai daug bendro pobūdžio informacijos apie darbus, kurie mus laukia. Kiek man skiriate laiko? Trumpai kalbėkite, sako pirmininkas. Trumpai, gerai. Komisijos adres noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog yra parengtas aviacijos dokumentų rinkinys, mes ilgą laiką to prašėme ir e, manau, kad dabar gavome pasiūlymą, kurį galime svarstyti, tai yra labai svarbu, parlamento vardu, manau, galiu pasakyti, kad norėtume, kad būtų parengtas toks teisės aktų rinkinys taip pat ir e, jūrų transporto bei sausmos transporto sritise. Manau, kad pirmiausia reikia kalbėti apie besikeičiantį pasaulį, kalbėti apie nesažingą konkurenciją. Ir trečias svarbus dalykas, ar viskas tvarkoj yra mūsų Europos kieme tokį klausimą kelti. Kalbant apie pirmą aspektą, manau, kad e, vyksta pokyčiai e, iš rytų, iš vakarų į rytus ir tai susiję ne tik su nesažininga konkurencija, bet ir su E, faktinė raida ir Europa privalo ieškoti, kaip atremti šios iššūkius. Azijos regionas e, smarkiai auga ir Europa turi dėti papildomų pastangų. Ir vienas kitas dalykas, ar Europa nėra per maža, buvo daug kalbama apie įkavo, tačiau aš pats buvau nusivylęs įkavo veiksmų greičiu ir veiksmingumu, to tarpu kiti juda į priekį daug greičiau, taigi kyla klausimas, kaip mes turėtume reaguoti į įvykius pasaulyje, rengdami mūsų teisės aktus. Dar vienas dalykas - vienodos veiklos sąlygos. Žinoma, vienodų niekuomet neužtikrinsime, tačiau uh, E, manau, kad mes neturėtume tapti kažkokiu tai juokdariu pasaulio akivaizdo ir šiuo metu mes panašiai elgiamės viską, e, mes leidžiame daryti, atverti rinkas ir viskas turėtų susitvarkyti, Europa turėtų viską pakeisti. Aš manau, kad jeigu Persų įlankos valstybės ne pritars teikiamiems pasiūlymams, tai mes nesame pasirengę taikstyti su to, kad Europa kentėtų nuo dar didesnio nedarbo dėl atitinkamų priemonių. Trečias dalykas, ar mes esame pakankamai gerai susitvarkė Europoje. Klausimas ponui Kanui, ar ne per daug skrydžių bendrovių Europoje. Antras klausimas, ar darbo sąlygos mm, yra pakankamos, ar mm, ne per brangiai jos kainuoja darbas apskritai. Ir mm, kalbant apie liberalizavimą, tai liberalizavimas turi taip pat vykti dviem kryptimis ir vien tik tai Europai liberalizuoti aviacijos sektorių nepakanka. Kalbant apie valstybių narių požiūrį, kuomet valstybės narės nepritarė ankstesniajam aviacijos paketui, kuriame buvo pasiūlymai dėl Cezar ir kitų dalykų, tai kokia tikimybė, kad ir dabar siūloma aviacijos paketą jos patvirtins, turint omenyje, kad dabar vyko rinkimai Ispanijoje, reikės tą naują vyriausybę sudaryti, o liko tik tai du mėnesiai iki šios problemos sprendimo. Pirmkas, ačiū koordinatoriams, suteikime dabar po tris minutės kalbėti. Izmaelis kalbės. Ačiū. Pirmiausiai noriu paprašyti kai ko organizatorių galbūt būtų įmanoma e, mums prezentacijas e, rodyti būtent tame ekrane, kuris yra ne salės šonuose, o salės priekyje. Taigi tiek, o pirmiausia, noriu pritarti kolegą Vandekampui, kuris kalba apie tai, kad turime apsišluoti pirmiausiai savo kieme nes Europoje yra labai daug neišspręstų klausimų, kuriuos reikia spręsti, kai kurios pavyzdžius jau e, kolegos ir pranešėjai minėjo. Ar kalbėtume apie vieningą Europos, bendrą Europos dangų arba kitus dalykus, taigi šios klausimus ir toliau turime svarstyti. Skirus pono Poločiaką, manau, kad visi kiti atstovavo labai liberaliai ir atvirai pozicijai atviram požiūriui. Galbūt esu neteisus, tai mane pataisykite, bet bent jau man toks susidarė įspūdis. Mano vertinimu tikrai niekas neprieštarauja siekiui kad e, transporto sektorius būtų atviras, tačiau jis vis tiek turi vadovautis tam tikrais kriterijais, todėl nekantri laukiu mm, e, komisijos pasiūlymo dėl 6-8, kurio būtų sėkmė užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. Žinoma, niekuomet jos nebus idealiai vienodas, tačiau turime siekti vis tiek to tobulumo ir atverti savo rinkas nepakengdami savo skrydžių bendrovėms, kalbant apie susitarimus su, pavyzdžiui, ASEAN ir Persų įlankos šalimis, tai kokie konkretus punktai, kokios nuostatos turėtų būti juos įtrauktos. Komisijai klausimas kokie aspektai jūsų vertinimu yra patys svarbiausi tam, kad e, konkuruojant su Persų įlankos ir Azijos šalimis būtų galima sustiprinti ES skrydžių bendrovių ir aviacijos infrastruktūros pozicijas. Aš manau, kad e, atitinkami teisiniai reglamentai ir e, kontrolės direktyvos turėtų palikti atvirą kontrolės klausimą, galbūt mano šalyje ir kitose šalise toks pasiūlymas nebūtinai susilauks ypatingai didelio pritarimo, tačiau bent jau paskutinėse pranešimuose buvo minima galimybė peržiūrėti e, valstybinio finansavimo ribas. Manau, kad panas Jankovičius e, apie tai užsiminė. Apie tai taip pat reikėtų pagalvoti, nes e, valstybinė parama, kuria atimamos bet kokios galimybės iš mūsų ir neužtikrinamos vienodos veiklos sąlygos, yra labai svarbus aspektas, aš šiaip nekantri laukiu pasiūlymų dėl aviacijos teisės aktų. Gezinė Maisner dabar ačiū pirmininkė. Liberal frakcijos vardu taip pat noriu padėkoti Užbėgdavau už akių, noriu paminėti, kad šiuo metu situacija yra pakankamai sudėtinga susijusi su aviacijos paketu, norime oro erdvę ir toliau plėtoti, nors ir žinome, kad Europoje gimstamumas mažėja, kitur pasaulyje didėja, todėl labai svarbu išlaikyti mums savo konkurencingumą šiomis šiek tiek blogesnėmis sąlygomis, taip pat mes turime suvokti, kad oro transporto sektorė darbo vietos kūriamas skrydžių bendrovėse, oro ostuose, kitose vietose ir aš manau, kad taip pat labai svarbu kurti darbo vietas ir orlaivių statybos pramonėje ir čia pasaulio mastu reikia siekti sąžiningos konkurencijos ir panašių taisyklių. Dar vienas pastebėjimas, aš esu šiek tiek nustebusi dėl to, kad mes daug dėmesio uh, skiriame Persų įlankos šalims, tačiau pavyzdžiui nieko nekalbame apie tai, kad Stambulo oro uostas jau praktiškai aplenkė Frankfurto oro uostą, kalbant apie e, jį kaip oro susisiekimo mazgą ir man kaip Vokietijos atstovai. Tai yra liūdna naujiena. Taip pat e, pranešėjai noriu paklausti, ponas Lambrozo, jūs kalbėjote apie tai, kad EBPO E, nemano, kad galima sukurti vienodas veiklos sąlygas ir kad tai yra utopija. Jūs kalbėjote apie tam tikrą galimybę bendro apibrėžimo į kavo lygių. Ar matote, kad tas apibrėžimas gali būti pasiektas ir jeigu taip, tai kokiu laiku, kaip greitai būtų galima tą padaryti, turint omenyje, kad IKAO veikia pakankamai lietai, bent jau apivartinių taršos leidimų sistema tą patvirtino. Taigi, pono Hemleno noriu paklausti, ja pritariu, kad apivartinių taršos leidimų prekybos sistema turi veikti pasaulio mastu, o ne vien tik Europoje. 6-8 jūs kalbėjote apie tai, kad visą procesą galėtų sulėtinti kodėl, e, kaip e, tas reglamentas 868 turėtų atrodyti jūsų manimų. Pons Polčiakas kalbėjo apie tai, kad reikia pokyčių, kitaip neišgyvens aviacijos pramonė ir tam reikia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir kaip jos turėtų būti užtikrintos. Ponui Jankovičiui taip pat turiu klausimą jo. Jūs taip pat E, kalbėjote apie tai, kad neegzistuoja vienodos veiklos sąlygos, taigi klausimas, ar galima būtų kažką panašaus pasiekti pasirašant e, tarpusavio dvišalius susitarimus, kuriais būtų užkertamas kelias protekcionizmui. Tiek būtų mano klausimų. Galbūt komisijos. Uh, atstovo galėtų pasakyti, ar derantis dėl aviacijos susitarimo būtų galima įtraukti labiau parlamentą, kad mes pasirūpintume darbo vietų apsaugojimu geresniu. Täytyy todeta, että toivottavasti lentoliikenne ei ole ihan nä... Labai ačiū. Aš tikiuosi, kad e, aviacijos pramonė e, nebus tik tai kažkokia tai E, vyrų dominuojamas rytis. Aš tikiuosi, kad lyčių lygybės klausimas taip pat įsitvirtins aviacijos rytyje ir tai, tai bus atkreipiamas dėmesys. Aš žinau taip pat, kad Aplinkosaugos komitetas dalyvavo e, svarstant jūsų dokumentus ir prie to komiteto aktualių dar grįšiu. Bet aš norėčiau pateikti klausimą, ar švarus aviacijos eismas yra įmanomas, toks eismas, kuris neteršia. Ar jūs įsivaizduojate alternatyvaus kūro naudojimo galimybės, ar būtų skatima naudoti ir propaguoti švaraus kūro naudojimą oro e, pramonėje? dėl švaraus kūro aš taip pat norėčiau pateikti klausimą apie lakūnų ir ekipažo mokymą. E, mums visiems tai yra labai aktualu, kaip ir saugumas. Aš manau, kad labai daug yra kalbėta apie specialistų mokymą. E, sutartys yra pasirašoma su bendrovėmis, kurios e, samdo tokius žmonės, tačiau ne visi kriterijai mus tenkina ir bendrovių požiūrių taip pat ne visuomet tenkina. Ką Jūs galvojate apie e, lėktuvo ekipažų mokymą saugos <coughs> požiūriu? Deja, aš turiu sugrįžti į kitą komitetą, aplinkos saugos komitetą, bet noriu Jums visiems palinkėti labai gerų kalėdų ir saugių kalėdų. Ačiū. Danke sehr und dann auch. Labai ačiū, linkime Jums sėkmės, taip pat ir aplinkos komitete Karima Dėlė dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Girdėjote šešių šeš parlamentarų pasisakymus ir trys frakcijų koordinatorės jau kalbėjo apie aviaciją. Taigi moterų vaidmuo turi būti, moterų balsas turi būti išgersas. Pirmiausia, klausimas apie sutartį, Paryžiaus sutartį, kurį pareigoja e, parlamen, e, Europos e, Sąjunga dėl 1,5 laipsnių. Šiandien ECA kalba apie pasaulinės priemonės, kurios leis pasiekti 1,5 procentų sumažėjime iki 2020 metų. Ar aviacija neturėtų kelti savo ambicijų? Jeigu ji to nedarys, kiti sektoriai turės um, atidirbti už aviaciją, kompensuoti aviacijos daromą taršą. Taigi, kai kalbam apie teisingumą, ar atrodo sąžininga, kad kiti sektoriai labiau negu jūs labiau prisideda prie CO2 taršos mažinimo? Uh, ir kokia atsakomybė tenka jums. Taigi mano pirmas klausimas, ar esat apie emisijų klausimą jau kalbėję? Ar jūs e, kalbate apie e, e, degalų apmokestinimo klausimą, taršos požiūrį ir panašiai. Taigi toks būtų mano vienas klausimas. Kitas dalykas. Aviacijos sektoriaus konkurencingumas krenta. Tai yra socialinis džiunglės ten. Matom, kad bendrovės nebegerbė savo darbuotojų. Ir mm, žinome, kad bendrai darbuotojų teisės ir nelegali konkur ne, neteisėta konkurencija yra e, gazdinanti aviacijos sektoriuje. Kalbu ne tik apie pigias avialinijas, bet ir apie persų įlankos bendrovės, kurios e, pelnosi labai dideliais mastais, bet tuo pat mečiu sukuria nežmoniškas darbo sąlygas savo personalui. Pavyzdžiui, e, žinomegi, kad e, skraidimo laiko apribojimai, e, keleivių sąlygų ir saugos užtikrinimas yra reglamentojami labai iškių taisyklių, kurios įveda tam tikrus apribojimus. Kaip jūs ketinate apsiimti dalį atsakomybės, kad būtų užtikrinamas geros darbo sąlygos darbuotojams. Pirmininkė, ar dar turiu laiko, dar norėčiau vieną klausimą pateikti. Ir kainų, savikainos klausimas. Jūs labai daug kalbėjote apie konkurencijos poreikį, konkurencingumo poreikį, bet dabar konkrečiai pažiūrėkime jūsų pelno skaičius. Aviacijos pramonė 2016 metais numato gana didelį pelną gauti. Bet jeigu pažiūrim į konkrečius skaičius, tai pamatytumėm, kad Europos vežėjai 8,5 milijardus dolerių apyvartą turi Ir tai vienam keleiviui, e, iš vieno keleivio pelnas siekia beveik 9 eurus. E, tai viršyje e, pelningumo mastais vienam keleiviui visas kitas valstybės, visas kitas pasaulio dalis. Ar tai jums atrodo normalu? Ir turiu dar vieną klausimą. Ponios ekspertai, ar esate galvoja apie pastarųjų metų subsidijas e, Europos lygmenių ir pasaulio lygmenių ir kokios naudos tai atneša. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Lindgren, ačiū, ponė pirmininkė. Faktas yra tas, kad kai kurios pigios avialinijos išnaudoja ir oro uostus, kuriais jos naudojasi. E, ir tada matome, kad mokesčių mokėtojai kartais turi sponsoriuoti pigės avelinijas, kad jos tik tai ateitų į jų regioną. E, toksėse avelinių bendrovėse ir atlyginimai yra rimta problema. E, pavyzdžiui, lako, lakūnai dirba vienoje bendrovėje, o kitos, kita personalo darbuotojai, kiti ekipažo darbuotojai dirba kitose bendrovėse, taip yra pakeičiamas jų darbo sąlygos. E, konkurencijos sąlygos tarsi e, pareikalauja bendrovės pademonstruoti savo fantazijos mastus, e, kaip surandama būdų juridiškai apeiti visus reikalavimus ir mokėti personalui e, mažiausias įmanomas, mažiausius išmanomus tarifus. E, pavyzdžiui, dažnai e, bendrovė yra įkurdinama kokioje nors keistoje vietoje ir personalas turi perkelti savo gyvenimo vietą į ten. Tuo tarpu matome, kad pačios oro bendrovės uždirba nepaprastai didelius pinigus pasiteldamos labai išradingus sprendimus. E, turėtumėm turbūt ieškoti galimybių padėti personalui šiokių atveju. Mano klausimas e, būtų žemių e, kainų avialinijų atstovams. Kaip mažų kainų bendrovės sugeba bendradarbiau, konkuruoti su kitomis oro bendrovėmis Europos Sąjungoje? Kodėl jūs naudojatės tokiais kūrybiškais sprendimais, kurių kitos e, e, normalių kainų bendrovės vengia? Labai ačiū, išgirdome koordinatorių pasisakymus, dabar siūlau Jums atsakyti išgirstus klausimus, tačiau per tris minutės ir po to dar yra devyni kiti kolegos susiregistravę kalbėti, tačiau dabar iš tiesų turėsiu griežtai riboti pasisakymą laiką, ta pačia eilės tvarka, ponas Lombrozo pirmasis. Thank you very much, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė, trumpai šį kartą. Atsakysiu į porą klausimų, ponas Vandekamp. Um, ES poziciją lyginant su kitomis mm, pasaulio šalimis. Yra iš tikrųjų tokių kriterijų kaip geografiniai pranašumai, jie tiesiog egzistuoja. Toliau yra politikos pasirinkimai, mm, kurios padarė ES. Tai galbūt yra teisingi sprendimai, bet jie turi pasiekmes konkurencijai ir mes turime pagalvoti apie tas pasiekmes. Ar mes esame pasirengę su jomis susitaikyti, ar ne, ar kai kurios sprendimus reikėtų peržiūrėti. Na ir dar atsakant vieną jūsų klausimą, prieš 20 metų buvo viena um, oro uh, linija uh, KLM, uh, kuri tikrai nebuvo labai populiari, nes visus keliaivius nukreipdavo į vieną savo um, mazgą. Um, paramos maždaug. Kai dėl susitvarkymo savo kieme mes mm, girdėjome pigių avialinijų asociacijos mm, pasisakymą, mm, vėlgi daug kas priklauso nuo politinių sprendimų. Ir jeigu mes saugosime rinką, e, tai mes trukdysime iš tikrųjų naujai ateinančioms į rinką bendrovėms, kurios e, tiesiog negebės e, prisitaikyti. ICAO organizacija. Galiu pasakyti, kad ji yra tik tai tarpininkė ar koordinatorė. Svarbiausi sprendimai priklauso šalims. Ne ICAO organizacija yra lėta, bet e, šalis negeba susitarti ar tie susitarimai yra netokie spartus, kaip norėtųsi. Į ką iš tikrųjų labai daug, labai intensyviai e, veikia. Taip pat yra dabar ir naujų kūro rušių, e, daug efektyvesnis kūras, kuris nereikalauja ir keisti lėktuvų techninių parametrų. Ir aš manau, kad per artimiausią dešimtmetį toliau šis rytis vystysis labai sparčiai. Taigi aviacijos sektorius e, iš tikrųjų daro labai daug, kad būtų mažinama uh, tarša, taip pat alternatyviam kūrui e, čia yra labai svarbus vaidmuo. Na ir galiausiai svarbu pirmiausia apibriežti, kas yra subsidijos Ir paskui galvoti apie tai, kokie sprendimai yra priimami nacionaliniu lygmeniu ir taip toliau. Bet iš tikrųjų reikia diskusijų šią temą. Ir aš jums rodžiau pavyzdžius, kaip, kokie sprendimai yra JAV, kokie Emiratuose. Mes turime visiškai skirtingus skaičius šio požiūriu, taigi turime galvoti. Ponas Kan, aš e, galbūt e, olandų kalbą atsakysiu ponui Vanenkampui. Ar e, iš tiesų per daug yra skrydžių bendrovė Europoje taip, kažką reikia daryti. Uh, Ir mes dar nesame pakankamai toli pažengę, kad tą staciją objektyviai vertintume darbo sąlygos. Manau, kad e, daug skrydžių bendrovių dėjo daug pastangų sumažintų vidinės sąnaudas. Taigi Europoje, manau, kad e, daug kur reikia keisti sąlygas. Taip pat e, Europoje iš tiesų dar nesame mes tinkamai susitvarkę savo kieme, nes per daug taisyklių galioja ir, ir reikalavimų, kalbant apie e, linkos, e, rinkos atverimą, liberalizavimą, tai jis savame suprantama turi krypt, vykti dviejomis kryptimis. Ir e, taip pat atsakysiu pono Ertogo klausimą dėl Persijos įlankos ir Asen, mes iš jų norime skaidrumo, e, laisvos prieigos prie rinkos ir sąžiningos konkurencijos. Tai yra trys svarbiausi dalykai. Grįžtu prie anglų kalbos dabar. Pane Maisner uždavė klausimą Iš tikrųjų, turime e, teisės aktų projektą, kuris yra labai lankstus. Negaliu pasakyti, kad ten yra labai daug e, pasirinkimo galimybių, bet e, yra tam tikras modelis, kurį gali pasirinkti komisija dėrybose su trečiosiomis šalimis ir spręsti dėl to, kuris modelis yra tinkamiausias. Nepriklausoma priežiūra buvo um, minėta, aš manau, kad tai yra labai svarbus um, veiksnys. E, visada reikia galvoti apie prieigą prie rinkos ir panašiai, mm, bet e, galvojant apie Europos vidaus rinkos integralumą išsaugojimą, e, reikia pripažinti, mm, kad skaidrumas yra labai svarbus elementas. darbo užduoti klausimai apie alternatyvų kūrą. Iš tikrųjų, aviacijos pramonė daro daug E, ir yra pasirengusi toliau imtis aktyvių veiksmų, bet e, iš tikrųjų apmaudu, kad taip ilgai užtrunka, kol alternatyvus kūras pripažįstamas tarptautinių institucijų saugiu. E, ir vėlgi, kalbant apie sąnaudas, kurios patiria pramonė, 10-15 milijardų eurų per metus kainuoja papildomi mokesčiai. Pagalvokime, ką būtų galima padaryti su šiomis sumomis, mm, investuojant į sektoriaus tvarumą. Ir tai susijęs su tuo, ką sakė ponė Dėlė. Tiek, pirmininkė, ačiū. Ačiū. Toliau panas Sonelmen. Taip, mes dar savo kieme nesame susitvarkę, ponas Vandenkap, dėl tų priežasčių, kurios buvo minėtos šį ryt. Ir iš tikrųjų mes Europą kaip priekybos blokas turime didžiulius e, pajėgumus, bet e, mes jų iki galo neišnaudojame ir tuo naudojasi kitos šalis, kiti vežėjai. Daug e, kalbama apie um, valstybės pagalbą tariamą ir aš sakau sąmoningai tariamą. Uh, valstybės pagalba, bet e, kaip po tokia ji sunkiai identifikuojama. Mes e, turime paskolas, paskolų sistemą ir e, taip toliau. Ir kai kurios aviokompanijos tikrai naudojasi labai palankiomis sąlygomis, kurios nebūtų galimos atviroje rinkoje. Na ir valstybės pagalba e, dažnai siejama su pigiomis avialinijomis, bet tai yra e, mitas. E, iš tikrųjų, mes dažnai siejami su valstybės pagalba, bet komisija peržiūrėjo savo gairės ir mums jos dabar visiškai tinka ir ten yra mm, aiškiai kalbama apie investicijų principus, apie rinkos ekonomiką ir principus, kurie atitinka privačių investuotojų taikomus principus, o ne e, valstybės dotacijas. Taigi šie klausimai yra svarstomi ir kol kas mums primami sprendimai tinka dėl aplinkosaugos. Mes e, vieninteliai labai aiškiai pasisakėme už rinką pagrįstų mechanizmų, uh, Ir ES e, apivartinių taršos leidimų sistema šio požiūriu yra visiškai netinkama. Mums e, atrodytų rinkos mechanizmas tinkamas, o tai, kas daroma dabar, yra neveiksminga ir nėra prasmės tą neveiksmingą sistemą stengtis išsaugoti. Taigi dabar, kaip ir visi kiti, mes laukiame galbūt geresnių įkavo sprendimų. Mm, taigi turime galvoti, kaip e, nepadaryti papildomos žalos ES rinkai. Ir jau buvo pasakyta, kad nemažai daroma alternatyvaus kūro e, srityje ir iš tikrųjų gaila, kad e, toks didelis spaudimas daromas oro linijoms, kalbant apie alternatyvų kūrą, o ne galbūt e, energijos bendrovėms. Mes deginame tą kūrą, kurį gauname ir veikiame, stengiamės veikti taip veiksmingai, kaip įmanoma, bet mus baudžia už taršą, bet iš tikrųjų tyrimai turi būti atliekami laboratorijose, naftos bendrovėse, kurios, būtų, kurios turėtų būti pasirengusios investuoti į šį procesą. E, mes dabar naudojame tai, ką gauname. Ačiū ir toliau ponas Paločiak. Atsakysiu ponui Vandenkamp. PLM e, įsisteigęs Amsterdame, ką tik e, pasirašė naują sutartį dėl mokėjimų su pilotais, e, pagal kurią iš tikrųjų sumažintos išmokos pilotams 5 procentus. Taigi tai rodo, kad yra ieškoma sprendimų pasitelkiant atvirą socialinį dialogą. Na, bet kalbant apie socialinį e, dialogą, e, jeigu kalbame apie savarankiškai dirbančius pilotus ar kitokiais pagrindais dirbančius pilotus, e, mes jiems sakome, kad jie turėtų sumažinti savo įkainius, bet į mūsų raginimus niekas nereaguoja, nes tie žmonės neturi sveikatos draudimo, socialinio draudimo, dažnai falsifikuoja savo e, įsisteigimo ar gyvenamąją vietą, kad išvengtų socialinių įmokų. Taigi jie neturi jokių garantijų ir apie tai turime galvoti. Ir iš tikrųjų turime galvoti apie tai, kaip sunku pilotams patekti į mm, šią darbo rinką. Taigi tai vėlgi yra lygių galimybių ir sąžiningos konkurencijos klausimas. Poniai, poniai Maisner, atsakysiu, kaip e, užtikrinti lygias galimybės. Tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas ir jūs patys pateikėte uh, dalį atsakymų. Svarbu teisingai nubrėžti prioritetus ir kalbėti ne vien apie oro linijas, bet ir mm, e, orlaivių gamintojus. Airbus daugybę orlaivių siunčia į Persų įlankos šalis, taigi Airbus visiškai nesuinteresuotas. Mm, lygiomis galimybėmis, sakykime, ar teikti prioritetą Europos Sąjungai. Uh, Jie mm, gauna užsakymų už milijardus eurų. Na ir dar pateiksiu pavyzdį. Yra socialinių um, nuostatų pavyzdys sutartyje tarp JAF ir ES. Ir pirmai progai pasitaikius e, tos nuostatos net laikė um, mm, bandymo, kai um, Norvegijos um, tolimųjų reisų um, oro linija deklaravo jų įgulos buvimo vietą Tailande vien tam, kad e, ar deklaravo tokią fiktyvę bazę Bankoke, e, Tailandė, apie ką nežinojo Tailando vyriausybė, bet tai buvo tiesiog toks sprendimas, kuris padėjo išvengti tam tikrų mokesčių. Ir to bandymo net laikė kaip tik ES. JAV sureagavo tinkamai, nes e, identifikavo, kad yra pažeidimas ir pasitelkė būtent tas socialinės nuostatas, kurios tam ir buvo sukurtos. Taigi, iš tikrųjų, turime pripažinti, kad oro bendrovės e, reikšmingai prisideda prie BVP, prie ES ekonomikos ir tai reikia ginti ir tai turi būti mūsų svarbus prioritetas. Visi kalba už save kažkuria prasme, bet visi mes turime tam tikrų bendrų sąlyčio taškų. Bendras Europos dangus, pavyzdžiui, tai yra mums visiems aktuali idėja. Jūs minėjote Frankfurto oro uostą, kuris konkuruoja e, su Stambulo oro uostu. Ir iš tikrųjų yra e, šeši, šešių valandų laikotarpis, kai e, Frankfurto oro uostas yra uždarytas ir yra skrydžio pribojimai per tas šešias valandas. Mm, tai mes e, jau automatiškai turime kitokias sąlygas. Taigi sąlygos yra tikrai nevienodos, tokia realybė. Ačiū, Olivier Jankovič, toliau. Ačiū, aš manau, kad e, klausimai iš esmės yra apie tai, kur reikėtų išsamios sutarties. Taip pat kalbėjome apie atvirą prieigą prie rinkos, kalbėjome apie liberalizaciją ir aviacijos e, kontrolę abipusių pagrindų. Visą tai leis tik normalizuoti aviacijos rinką. Kalbant apie konkurencijos straipsnius, aš savo pasisakymę jau pabrėžiau, ką norėtume matyti e, detaliai aptarta, bet esmė yra ta, kad mes turim išlikti realistai. Ta prasme, kad mes kaip Europa negalėsim primesti kitoms pasaulio dalims savo vidinių taisyklių. Ypač e, žinant, kad dalis tų vidaus taisyklių sukuria konkurencinių problemų mūsų aviacijos sektoriui. Tad iš tiesų labai svarbu, kaip daugelis kad sakė, yra labai svarbu susitvarkyti savo vidaus kiemą. Ir čia Europos komisija gali imtis aiškaus vaidmens, bet detaliau pažvelgusi visas problemas, akivaizdu, kad daugas priklauso ir nuo valstybių narių, nuo nacionalinio ligmens. Tikrasis iššūkis yra, kaip e, paskatinsim valstybės narės, kad jos veiktų ir siektų bendro tikslo. Buvo patiktas klausimas apie valstybės paramą Aš ypatingą dėmesį skirsiu infrastruktūros viešajam finansavimui. Prieš dešimt metų Europos komisija galvodavo, kad e, oro uostų infrastruktūros e, viso valstybės parama yra e, kišimasis į e, politiką ir tai neturi būti. Dabar mes savo politiką pakeitėme ir e, finansavimas iš valstybės biudžeto e, E, gali būti teikiamas, nors ir gali būti traktuojamas kaip valstybės parama, bet mes turbūt esame vieninteliai pasaulyje, kurie tą darom. Labai daug e, valstybių finansuoja e, oro uostų infrastruktūrą už ES ribų ir dėl tų, to jų aviacijos sektorius tampa dar konkurencingesnis. Jeigu pažvelgtume kai kurių stambių oro uostų e, kaštų struktūrą, kaip Džonas kalbėjo, jeigu E, viešų valstybės finansavimo nebūtų e, ten suteikta, tai e, savikaina būtų žymiai didesnė. Ta pati galim pasakyti ir apie investicijas į saugą. ES yra vienintelė, kuri nefinansuoja iš biudžeto aviacijos saugos. Mes atitinkamai save paverčiame stambiomis saugos bendrovėmis po rugsėjo 11-osios 5 procentus mūsų veiklos kaštų sudarė saugumas. Dabar e, vos ne 20 procentų visų išlaidų yra skiriama saugai. Tuo tarpu už ES veikiantis oro uostai tokių išlaidų nepatiria ir jų infrastruktūra yra pigesnė. Kaip jau sakyta, dar labai, padaryti dar lieka labai daug ir galbūt mes turėtumėm šiek tiek pergalvoti patys savo reglamentus. Galiausiai, užbaigdamas, noriu pasakyti, kad negalime laukti, rinka juda į priekį, pasaulis juda į priekį labai greitai, todėl labai svarbu, kad mes e, komisijos prašytus mandatus įgyventume kuo greičiau. Vyksta diskusija apie tai, kurie prioritetai yra svarbiausia. Aš galiu pasakyti, kad visi mandatai yra prioritetiniai. Dėl to iškyla e, resursų komisijoje klausimas kaip Europos komisija sugebės šį darbą atlikti. Ačiū. Well, Ačiū, Klaus Galer. Uh, <clears throat> the... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Ertug klausimas apie tai, kuri mūsų nuomonė yra svarbiausia, e, kalbant apie ASEAN. ASEAN yra e, rinka, kuri auga nepaprastai greitai, 600 milijonų gyventojų toje rinkoje. ASEAN uh, dabar kuria bendrą aviacijos rinką, panašiai kaip mes Europos Sąjungoje. Taigi, e, tas, e, ta rinka tampa įdomi kaip e, partnerė sudarant bloko sutartį su kitu bloku. Pasarosius dešimt metų akivaizdžiai matome, kad keleivių srautai, srautai nebedidėja iš ASEAN, tačiau uh, Tikrasis aviacijos eismas per pasarosius 10 metų išaugo maždaug 10 procentų. Visas tas saugumas yra susijęs su e, Turkija ir artimaisiais rytais. Vienas iš e, Europos Sąjungos ir ASN e sutarčių tikslų būtų užmėgsti tikrą partnerystę su ta rinka, su ASN e rinka, kad mes paskatinume tiesioginės jungtis ir uh, atgautume e, rinkas, kurias ES vežėjai prarado. Per pasarosius dviejus metus vyko labai įdomios diskusijos su ASEN, mes lyginome savo pastarasias politikas ir išvelgėme labai daug bendrų bruožų, panašus aviacijos tikslai, panašus aviacijos politikos tikslai. Ir mes dabar esame įsitikinę, kad ASEN yra suinteresuotas bendravimu su ES ir jau dabar pradėjome uh, E, nuolatinės dėrybas su jais. E, turim partnerių, kurie taip pat siekia sąžininkos konkurencijos principų. ASEAN turi tam tikrų problemų susijusių su sauga, apie kurias mes nuolat kalbame, bet ES ir ASEAN sutartis padėtų paremti e, to regiono plėtrą. Krovinių pervežimo pramonė patiria tam tikrų konkurencinių trūkumų lyginant su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir mes labai remtume, kad tie trūkumai būtų pašalti. Taigi mes kalbame apie labai svarbų mandatą. Klausimas, kurį pateikė ponė Meisner dėl ICAO. Mes remiame Europos komisiją, ES ir valstybės narės remia ICAO atliekamą darbą, siekiant daugia šalės bazės rinkos liberalizavimui ir avialinijų nuosavybės ir kontrolės liberalizavimui, tačiau manome, kad nebūtina yra laukti, kol e, į, į kao pradės kalbėti apie viską, kas rūpi mums. Procesas yra labai ilgas, rezultatas dar neaiškus ir aš manau, kad Europa neturėtų laukti ir turėtų kalbėti apie savo vertybių ir e, normų perkelimą už ES ribų. Pone e, Dalys pateikė klausimą dėl aplinkos apsaugos. Aš manau, kad Paryžius sukūrė tam tikrą pagreitį. Jis padarė spaudimą aviacijos bendruomeniai ir aviacija, mano nuomonė, turi nuolat prie to prisidėti. Mes kuriame išsame metodiką, uh, E, specialias technologijas, bendras Europos dangus galėtų prisidėti prie e, taršos mažinimo gana ženkliai. Dabar dėmesys yra sutelkiamas į ICAO asamblėją, kuri vyks 2016 metais. E, mes ne, neįsivaizduojame, kas būtų, jeigu būtų ten nepasiekta tai, ko planuojame, bet aš manau, kad mes pasieksim gerų rezultatų, nes blogi rezultatai uh, E, niekam nepasitarnautų. Jeigu liks laiko, šiek tiek pakalbėsiu ir apie socialinius klausimus atsakydamas į kitų parlamentarų atstovus e, klausimus. E, su Junktinio Amerikos valstijų aviacijos departamentu deramės dėl tam tikrų problemų, dėl licencijų atimimo. Ir jau 22 mėnesius vyksta tos dėrybos, dabar jau kyla klausimų dėl ES e, garbės įžeidimo. Mes paaiškinimų vis dar negauname, socialinės e, problemas mes labai aktyviai sprendžiame, kaip jau sakiau, e, vėliau to temas pakalbėsime. Labai ačiū, labai daug komiteto narių. Prašau žodžio, Michaelis Galeris, Tapadėl, Telička, Jehuto Klūnas. Ajala Sender, Preuss, Van Miltenberg, Bilbao, Izas Kun, Izabel de Monte ir aš. Beveik visi, kurie yra salėje, taigi kiekvienam skirsime po pusantros minutės tam, kad po to išgirsime dar atsakymus. Michaelis Galeris dėl bendro Europos dangaus nei komisija, nei mes. Kliučių nedaro šiam projektui valstybės narės, tuo tarpu daro e, prisidengdamos kai kuriamis profsąjungomis, e, didinkite spaudimą valstybėms narėms tam, kad e, bendro Europos dangaus projektas būtų įgyvendintas, tai sumažintų sąnaudas, padidintų saugumą, būtų naudinga aplinkai. Kalbant apie kliučių šalinimą, mes jau prieš kurį laiką raginama komisija dėti visas pastangas ir skatinti valstybės narės atitinkamai elgtis. Pavyzdžiui, noriu paklausti komisijos, ar ėmėtės aktyvių veiksmų prieš Vokietiją, kalbant apie. Uh, apmokestinimą oro transportą. Kalbant apie vienodas veiklos sąlygas, ar kas nors išvelgia galimybę taikyti, pažiūrėjau, PPO taisyklės, kada nors ateityje oro transporto sektoriuje, ar politiškai vertėtų to siekti komisijos noriu paklausti, jeigu negalėtume taikyti PPO taisyklių, tai galbėtume įtraukti tų taisyklių turinį į dvišalius e, aviacijos transporto susitarimus tam, kad kaip galima arčiau prie jų priartėtume. Ačiū, kad neviršite skirtą laiko, Klaudija tą padėl dabar. Ačiū pirmininkė. Mes e, Jau anksčiau minėjome, kad e, nesažinga konkurencija iš Persijos įlankos šalių bus čia aktyviai svarstoma. Žinoma, daug skrydžių maršrutų, kuriuose anksčiau, kurias anksčiau aptarnaudavo ES valstybių narių skrydžių bendrovės buvo perimtos Persijos įlankos šalių skrydžių bendrovių, kurios yra subsidijuojamos, gali pigiau nusipirkti degalų, apsirūpinti kapitalu, infrastruktūra jiems pigiau kainuoja, nes nėra apribojimų dėl triukšmo, nėra draudimo skraidyti naktimis, jie nemoka ekologinių mokesčių. Gruodžio 7 dienos teisės aktų paketas ar jo nuostatos bus tinkamai perkeltos. Aš norėčiau išgirti konkrečius pasiūlymus, konkrečias programas, kurios būtų skirtos pagerinti šiam paketui ir pagerinti aviacijos transporto padėčiai Europoje. Taip pat buvo kalbama apie tam tikrus e, privalumus, kurios e, mums suteikia skrydžių bendrovės. Aš kaip socialdemokratė pirmiausia galvoju apie darbo vietų kūrimą, tačiau taip pat turime nepamiršti ir keleivių. Nes kai kurios skrydžių bendrovės, kurio, kurios kaltinamos nesažinga konkurencija, pastaruoju metu pagerino keliaivių aptarnavimą, kaip jūs tai vertintumėte. Pavel Teliška. Ačiū pirmininkė, taip pat ir štai, kad šį klausimą suorganizavote, jis yra įdomus tiek e, jo apimtis yra labai įdomi apreptis, pradant nuo pono Paulačiako, kuris norėtų matyti Europos aviacijos transportą Europos rankose ir, e, ir baigiant kitais kolegomis pranešėjais, kurie norėtų daugiau visapusiškų uh, susitarimų pasirašyti su trečiaisiais, trečiųjų šalių partneriais, skirius pono Jankovicą. Visi kalbėjo arba apie vienodas veiklos sąlygas, apie jų koncepciją ir manau, kad niekas šioje salėje mm, neprieštarautų pasiūlymui užtikrinti sąžingą konkurenciją, tačiau ponas Jankovicas atsakydamas į kai kurios klausimus išsamei. Mums užsiminė apie tai, <clears throat> kokia yra nauda Persijos įlankos šalims iš tos nesažingos konkurencijos, kur jie gauna pelno, kokiose srityse gauna Persijos įlankos šalis pelno ir kokiose srityse negauna ES rinkoje veikiančios skrydžių bendrovės. Taigi, ką jie turi, ko mes neturime Europos rinkoje. Daniela Uta dabar. Ačiū pirmininkė. Taip pat ir svečiams noriu padėkoti. Vieną mano klausimą dalį jau uždavė kolegos. Aš noriu paklausti apie subsidijas. Prieš kurį laiką uždaviau šį klausimą komisijos narė Bulsnė, išgirdau atsakymą. Tačiau, e, kol priimimi bus sprendimai į kavo dėl valstybinių subsidijų skrydžių bendrovėms, tai kai kurios valstybės labai didelę finansinę paramą jau yra suteikusios, ypač trečiosiose šalise. Taigi kyla klausimas, kodėl ES nepatvirtinamos bendros taisyklės dėl šiamų sąnaudų bendrovių. Čia mes susidurime su bendro pobūdžio problema, kuri būdinga aviacijos e, transportui. Kodėl taip atsitinka, kad vienas maršrutas e, toks to, to paties ilgio kainuoja vienam keliaivių bilietas 50 eurų, o kitas maršrutas bilietas jame kainuoja 1000 eurų. Čia mes kalbam, čia yra spekuliuojama klientų sąskaita rinkos dėsniai yra geras dalykas, konkurencinė taip pat, tačiau susisiekimą, pavyzdžiui, oro kelius su salomis e, užtikrina e, privačios bendrovės ir tai nėra visuotinės svarbos paslauga, taigi kainas reikėtų kontroliuoti daug griežčiau. Ačiū pirmininkė, manau, kad išgirdome labai daug naudingos informacijos per šį klausimą Mes daug kalbėjome, daug klausimų uždavėme apie sąžiningą konkurenciją, galbūt ne apie taip, taip reikėtų viską įvardinti, užuot kalbėjus apie vienodas veiklos sąlygas, kurių niekuomet nepasieksime, neužtikrinsime. Ponas Jankovic labai įdomę skaidrę mums parodė, kurioje matome, kokie yra skrydžių bendrojo maršrutai, priepintis visą pasaulį. susisiekimas, oro susisiekimas tiek vartotojams, tiek verslui yra labai svarbus e, tiek verslui, tiek paprastiems žmonėms. Kalbant apie 868 peržiūrą. Komisijos atstovas kalbėjo, kad šis reglamentas bus peržiūrėtas 16 metais, galbūt netgi šiek tiek vėliau priklausomai nuo pažangos, kuri bus pasiekta kitose sritise, galbūt galėtumėte daugiau informacijos apie tai suteikti, taip pat jūs teigiamai atsiliepėte apie potencialų susitarimą su ASEAN šalimis, galbūt galėtumėte paminėti ir kitus regionus, papasakoti, kaip dėrybos su jais vyksta, turiuomenė Persų įlanko šalis, Turkija, nes e, Turkijos skrydžių bendrovės praktiškai uh, nenutrūkstamai skraido Europos Sąjunga ir čia mes susidurime su labai rimta konkurencija, reikia galvoti, kaip judėti prieki. Ačiū dabar Ines Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams. Du klausimus noriu užduoti. Pirmiausiai dėl nesažiningos konkurencijos e, ir čia daugiausiai kalbame apie konkuravimą su įvairiais oro uostais ir su persijlankos šalimis. Turiu paminėti, kad e, mėginame pasitelkti priemonės, e, kad galėtume reaguoti į tą nesažininką konkurenciją priemonės, kurias mes turime po ranka. O skrydžių bendrovė, žinoma, savo veiklą koncentruoja ten, kur gali tikėtis didžiausio pelno. Taip pat ir bendrovių akcijų kainos yra labai svarbus kriterijus. Mes dar vadovaujamės ir kitomis vertybėmis, tokiamis kaip aplinkosauga, poveikis aplinkai, socialiniai aspektai. Todėl šios įtie sudėtinga būtų tikėtis permainų. Aš norėčiau išgirsti iš ABPO ir komisijos atstovų jų nuomonės e, apie galimybės suvienodinti veiklos sąlygas. Na, mes žinome, kad ir kitose sritise, tokiose kaip pavyzdžiui sveikatos apsauga vienodų sąlygų e, visiškai užtikrinti negalima, tačiau mes turime bent jau jų siekti, taip pat ir aviacijos transporto srityje, nes priešingų atveju galėtume paprasčiausiai išsiskirstyti ir e, dabar komisija jau šanksto sako, kad to pasiekti neįmanoma. Jeigu taip ir toliau elgsimės, tai mus ištiks mūsų aviacijos transportą e, ištiks toks paslikimas kaip e, tekstilės pramonė, kuomet visa gamyba buvo perkelta į kitas šalis, kuriuose žmonės dirba vergoviškomis sąlygomis. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū pirmininkės, noriu padėkoti taip pat pranešėjams, jau daug E, svarbių aspektų paminėjo anksčiau kalbėjo kolegos, todėl galėsiu kalbėti trumpai. Noriu išgirsti Jano gal vertinimo dėl EASA vaidmens e, tarptautinėje konkurencijoje ateityje, nes pirmiausia čia buvo kalbama apie tai, kad mūsų e, griežti saugumo reikalavimai galėtų reikšti mums tam tikrą konkurencinį privalumą Aš manau, kad ESA galėtų tarptautiniu mastu pagerinti Europos įmonių padėtį pristatydama mūsų reikalavimus. O tai reiškia, kad e, reikėtų stiprinti ESA struktūras, priimant daugiau darbuotojų iš ne ES valstybių. Matės van Miltenberg. Ačiū pirmininkė. ES aviacijos sektoriaus konkurencingumas yra tikrai susijęs su mūsų gebėjimais veikti ir įgyvendinti bendrą Europos dangų, užtikrinti keleivių teisės, išspręsti oro uostų pajėgumų problemą. Yra nemažai dar problemų susijusių ir su Gibraltaru, taigi aš norėčiau paraginti ir kolegas iš Ispanijos po rinkimų Ispanijoje turėti tai omenyje, kad reikės iškoti sprendimų ir reikės daryti spaudimą. Paraginčiau ir atstovus iš Junktinės karalystės, bet jų nėra šitoje salėje. Bet kuriuo atveju reikės iškoti sprendimų ir mes kaip e, europiečiai turėsime veikti kartu. Antra pastaba, aš nenoriu pradėti diskusijų dėl Gibraltaro. Mes e, turime, aišku, dirb, siekti išsamių oro transporto susitarimų su trečiosiomis šalimis. E, mums taip pat reikia globalaus mechanizmo mm, ir PPO e, turėtų taip pat dirbama mm, dėl globalaus mechanizmo, o ne ICAO organizacijoje. Ir galiausiai reikia peržiūrėti 868 reglamentą. Europos komisija turi mm, pateikti savo pasiūlymus. Ir kovo mėnesį juos pateiks, e, bet e, mm, strateginėme dokumente dabar yra išnaša, e, mm, kur sakoma, kad visi pasiūlymai bus pateikti remiantis geresnio reglamentavimo sąlygą. Mano raginimas komisijai, mes laukiame iš jūsų rezultatų. Ir mm, turime taip pat su ponu Timermansu toliau kalbėti apie galimą 868 peržiūrą. Toliau Izabel de Monte. Ačiū visiems kalbėjusiems. Taip, iš tikrųjų, oro uostuose yra mokesčiai Ponas e, Poradžiukas kalbėjo apie pilotus ir jų lūkesčius. Yra tokia vadinama pay to fly e, praktika, kuri buvo paminėta, taip pat e, nuliniai valandų kontraktai, nulio valandų kontraktai, neužtikrintos pilotų teisės arba įmonių fiktyviai deklaruojama buveinė. Mm, ten, kur yra mažesni mokesčiai, turime iš tikrųjų kovoti su visais šiais reiškiniais. Ir gal, galite pasakyti, kiek paplitusi ši praktika. Ačiū, ponia Bilbao. Ačiū, tai yra tikrai labai įdomus klausimai ir aš pasistengsiu, kaip įmanoma, trumpiau ir konkrečiau kalbėti. Aš norėčiau užduoti klausimą visiems, taip pat ir komisijos atstovui. Uh, Vienas iš kalbėtojų pasakė, kad e, reikia tinkamai taikyti dabartinės taisyklės, kad valstybės narės dabar to nedaro. E, bendras Europos dangus, e, ši iniciatyva nėra įgyvendinta, nėra vykta fragmentacija, bet jeigu visą tai būtų padaryta, kiek problemų uh, E, bus realiai išspręsta. Mes kalbame apie komisijos vaidmenį, apie galimą teisės aktų peržiūrą, bet kokios yra realios dabartinių taisyklių neįgyvendinimo pasiekmes, kokia žinia valstybėms narėms, ar iš tikrųjų dabartinių teisės aktų įgyvendinimas padėtų išspręsti šias problemas. Mums dabartinė situacija kainuoja milijardus ir ES E, aviacijos pramonė iš tikrųjų turi toliau investuoti ir siekti inovacijų. Aš esu iš. Baskų regiono ir pas mus yra labai išvystyta aviacijos pramonė, taigi mums yra visą tai labai aktualu Tai mano klausimas būtų, ką Jūs sakote valstybėms narėms? Ar prašom laikytis ES taisyklių, prašom e, stiekti, e, siekti įgyvendinti bendro dangaus iniciatyvą? Ar tai yra pirmoji kliūtis, kurią reikia šalinti? Mes e, matome, kad mes nesame pakankamai konkurencingi. Taigi toks mano klausimas, kaip mes galim kalbėti apie susitarimus ir skaidrumą, jeigu net tarpusavėje kalbėdami mm, nekalbame skaidriai. Mes nuolat kalbame apie sąlygas mm, susitarimuose su trečiosiomis šalimis, bet akivaizdu, kad mes patys savo problemas turime spręsti. Taigi mm, kartais mes tikrai nepakankamai sąžiningai, nepakankamai atviri patys su savimi. Jeigu mes norime, kad mūsų aviacijos sektoris būtų konkurencingas, jeigu norime kokybiškų darbo vietų, tai turime pirmiausia išspręsti visas šias problemas. Ačiū. Labai ačiū. Štai pat noriu pasisakyti, šiandien kelis kartus girdėjome, kad ES vienintelė taiko aviacijos taršos mokestį. Noriu pasakyti, kad kiekvienais metais oro skrydžių bendrovės gauna 30 milijardų eurų, nes nemoka atitinkamų mokesčių. Visą tai turi apmokėti geležinkelių transporto e, klientai ir tai yra nesažinga konkurencija ir kiekvienais metais tarp Stuttgarto ir Frankfurto 3000 skrydžių valandų keleiviai praleidžia ir jeigu atsisakytume dabar tos iškreipytos nesažiningos konkurencijos, tai spręstume nemažai problemų oro uostose. Todėl noriu paklausti. Pirmiausia, žinoma, mes norime parodyti, kad atskiras transporto rūšys sąžininkai tarpusavėje konkuruotų. Kitas dalykas, kalbant apie e, Europos skrydžių bendrovės e, ir jų dalyvavimą konkurencinėje kovoje JAF rinkoje, yra neįmanoma, tuo tarpu JAF skrydžių bendrovės gali eurs konkuruoti su ES skrydžių bendromis. Jeigu neįspręsime šio klausimo su JAV, tai negalime tikėtis proveržio ir santykiuose su Persų įlankų šalimis. Todėl aš manau, kad kalbant apie bendrą Europos dangų, tai atitinkamų valstybių narių vyriausybės turėtų aktyvesnių veiksmų imtis dalyvaudamas bendro Europos dangaus projekte. Kitas klausimas, kodėl dabar E, prie e, žemų sąnaudų bendrovių prisijungė British Airways, tačiau Air France, Lufthansa ir kitas ne. Aš nežinau, kad British Airways yra žemų sąnaudų bendrovė. Kas galėtų man paaiškinti, kodėl? Taigi dabar turime galimybę leisti atsakyti kit, visiems kalbėtojams tą pačią eilės tvarką ir nekalbėkite ilgiau nei po dvi minutės. Uh, very quickly, the questions on WTO. Ačiū pirmininkė, trumpai klausimas dėl PPO. Mes nagrinėjome šią galimybę savo projekte, bet PPO valstybės narės mm, mm, nenori iš tikrųjų mm, šių nuostatų, e, išskyrus galbūt kai kurias aviacijos e, paslaugas. Dėl keleivių teisų jūs visiškai e, teisus, kai keleiviai turi galimybę balsuoti kojomis, taip ir daro. Ir iš tikrųjų keleiviai aiškiai išreiškia savo pasirinkimą ir savo nuomonę. Kai dėl nesažiningos konkurencijos reikėtų iš tikrųjų įtraukti nacionalinės konkurencijos institucijas, Bet kokie yra privalumai Persų įlankos šalių? Pirmiausia, geografinė e, padėtis ir gebėjimas pritraukti aviacijos bendrovės Taigi jie tiesiog <coughs> turi kitokią perspektyvą ir um, galiausiai mažesnė įsteigimo uh, e, kaina. Kai dėl e, prieinamų kainų Mm, iš tikrųjų, oro linijų mm, ekspertai geba puikiai manipuliuoti kainą, bet jeigu e, turėsime atvirą rinką, tai e, turėsime daugiau mm, oro linijų šioje rinkoje ir palankesnės kainas. Ir galiausiai bendras um, Europos dangus. Reikia tiesiog tai padaryti, tiesiog gyvenyti šią iniciatyvą arba jos atsisakyti, ją pamiršti ir apie tai nebekalbėti. Kadangi turiu 10 sekundžių dar, tai dėl sažiningos konkurencijos taip, um, lygios galimybės turi būti, bet Iš tikrųjų, e, vienodas e, veiklos sąlygos turėtų e, teoriškai duoti tos pačius rezultatus, bet matome, kad taip nėra. Iš tikrųjų, netgi jeigu bus vienodos veiklos sąlygos, rezultatai bus skirtingi. Ir gal netiek svarbu vienodos veiklos galimybės, kiek teisinga konkurencija. Ačiū. Apie klausimą, į klausimą apie PPO yra jau atsakyta. E, kai dėl komisijos teikiamo teisės aktų rinkinio, taip komisija pripažįsta sektoriaus svarbą, mes tam pritarėme, bet turi būti pateikti konkretus pasiūlymai ir konkrečios detalės. Taigi kol kas to, ką mes turime, nepakanka. Ponas Telička, iš ko pasipelno ar kuo naudingesnė situacija kitam šalims. Na, pirmiausia, ko gero reikia kalbėti apie strateginį požiūrį ir apie tai, kokią reikšmę aviacijos sektorius turi visuomeniai apskritai. Sutinku su tuo, kas buvo šiandien pasakyta, mes per daug dėmesio galbūt mm, teikiame persų įlankos šalims yra pavyzdžių ir kitur. Dar vienas svarbus elementas yra infrastruktūra. 24 valandas veikiantis oro uostai. Taip yra ten, o Europoje daugiausia oro uostai e, dirba 16-18 valandų. Taigi tai jau yra e, vienas skirtumas. Be to visada yra e, kalbama apie mokesčius. E, perkant kūrą didmeną, aš nesileisiu į detalės dabar šios temos, bet yra tikrai tokių detalių, kurias reikia toliau e, svarstyti. Pone Bilbao, aš sutinku, dabartinės taisyklės reikia gyvendinti ir, ir aš ir kolegos kalbėjome apie tai, kai dėl bendro dangaus, tai iš tikrųjų E, galbūt būtų sėkmingiausia priemonė ir aplinkosaugos požiūrių, bet valstybės narės tiesiog nesijima reikiamų veiksmų. Ir dar atsakymas ponui Krameriui, aš tikrai mielai dalyvaučiau diskusijoje dėl subsidijų e, mokesčių ir kūro aviacijos sektorioje, bet e, jeigu kalbama apie Mm, transporto sektorių bendrai reikia kalbėti apie visas transporto rušis, visas energijos formas ir reikėtų galbūt kalbėti apie vienodas veiklos sąlygas visose transporto rušyse, visų transporto rušių sektoriuose. Ačiū. Ponas Henlė. Ačiū, ponas Telička klausė, ką jie turi, ko neturime mes. Mano nuomonė galbūt ginčytina e, praeitį jie turi ir gebėjimą dominuoti rinkoje dėl konkurencijos nebuvimo, taip pat dėl protekcionizmo dvišalėse e, e, sutartyse. Tos šalis gebėjo apsaugoti savo interesus ir tokios sutartys vis dar e, galioja ir būtent todėl padėtis yra kokia yra. Tos šalis pateko į rinką, pamatė, mm, kokiomis sąlygomis veikiama čia ir jie tiesiog metė iššūkį mums visai sėkmingai ir be to mm, jie nuolat dėgia inovacijas ir siekia maksimaliai patenkinti vartotojų poreikius. Ir mes turime galbūt nepiktintis tuo, o Mm, mokytis iš to. Ir jeigu mes negebėsime pasimokyti, tai mūsų problema, ne jų, mano nuomonė. Pone Maisner, jūsų ankstesnis klausimas, atsiprašau, kad anksčiau neatsakiau. 8, 6, 8 reglamento peržiūra ir ko mes iš jos tikimės. Iš tikrųjų, e, gaila, kad ES yra e, traktuojama kaip eksportuojanti savo taisyklės į kitas pasaulio šalis. Matome, kad taip yra daroma su ETS sistema. Ir e, Iš tikrųjų, būtų tikrai gerai, jeigu mes turėtume pasaulinius, tarptautinius standartus, o nesvarstytume regioninius E, modelius. Tai tikrai nėra tinkamas e, pasirinkimas. Ir galiausiai mes turime galvoti, ar toliau e, siekti liberalizuotų sutarčių, ar akcentuoti sutarčių taikymą ir įgyvendinimą. Taigi, kaip, koks pasirinkimas būtų teisingesnis. Nežinau, ar praleidau klausimus, jeigu taip, atsiprašau. Klausimas buvo dar apie British Airways bendrovę. Ar galit paaiškinti man tą klausimą, nes aš jo nesupratau visai. Jūsų skaidrėje e, matėme, kad British Airways yra jūsų asociacijos narys, o Prancūzijos oro linijos nėra šios asociacijos narės. Iš tikrųjų, British Airlines save reklamuoja kaip pigę skrydžių bendrovę. Ir taip pat ir Vueling mūsų nariai yra taip pat prisijungi prie mūsų, nes jiems artimos mūsų vertybės. Ir kalbant apie konkurenciją ir mm, lygias galimybės, Iš tikrųjų, British e, Airways visiškai nesiskundžia dėl savo veiklos sąlygų, nors 119 skrydžių yra iš Persų įlankos šalių į Jungtinę karalystę. Taip pat ir Prancūzijos oro linijos nesiskundžia, nors spaudimas yra nemažas. Sorry, Ačiū, atsiprašau, pamiršau įsijungti mikrofoną. Dėl uh, 868 peržiūros ir dėrybų tam tikrų aspektų. Sąžinkos konkurencijos straipsnis, kuris yra numatytas ES Brazilijos oro transporto sutarties projekte, yra ženklus žingsnis į priekį lyginant su praeitimi. Mano nuomonė, tai yra žingsnis teisinga kryptimi. Dabar mes turėtumėm pasirūpinti, kad kai mes pradėsime dėrėtis dėl uh, atviros erdvės ar oro transporto sutarčių, iš tiesų mes tai pasiektumėm. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad Europa nėra silpnumo pozicijoje, ji yra stipriosios pusės pozicijoje, nes e, Europo, patekti į Europos rinką yra labai vertinga, Europos rinka yra labai brangi. Pone Teličkė, jūsų klausimas dėl nesa, e, Europos pramonės e, neteisėtų, nepagristų pranašumų. E, Aš manau, kad mes vieninteliai, gal Europos pramonė kažką, pana, gal Amerikos pramonė kažką panašaus yra darius, yra matę ataskaitas, e, kurie tą turime. Ir iki šiol, kiek matėme, e, nėra nieko, kas rodytų uh, uh, tikrą pranašumą konkurencijoje. Mes nebandome perpirkti eksportą iš EBAS ir matome, kad jis perduoda daug lėktuvų į trečiasią šalis. Mes kalbame apie e, mūsų geografinę vietą ir e, kol kas e, pranašumų mes neturime, atsakant jūsų klausimą. Ponios Ajuto klausimas. Minėjote specifinę kai kurių Europos valstybių geografinę padėtį. Galiu priminti, kad Kipro saloje buvęs Kipro nacionalinis vežėjas, valstybinis vežėjas subankrutavo. Tas pats atsitiko, kai Vengrijos Malef bankrutavo. Mes labai atidžiai stebėjome BVP raidą ir dabar klausėme e, kolegų e, Kipre, ar nereiktų padaryti to paties. Vertinkite BVP e, pokyčius, ar buvo ženklių pokyčių. Vengrijos atveju tai matėme. E, po Malef bankroto BVP e, nukrito daugiau negu 3 procentais. Ir tai parodo, kad e, aviacijos pramonė yra nepaprastai svarbi. Turiu labai gerą pavyzdį, kurį pateikė ponė Bilbao Barandika dėl nusavybės ir kontrolės tą mes galėtume įgyvendyti. Kaip žinote, dabar E, eismo, teisių į eismą teisės yra sutariamos dvišalių pagrindų su Persų įlankos valstybėmis. Bet kad tas teisės galėtumėm riboti, tas taisyklės reikia gyveninti. O E-Berlin Vokietijos atveju buvo atverti maršrutai, kuriems nebuvo taiskomos eismo taisyklės. O taip neturėtų būti. Ačiū. Ja. Olivija Jankovič. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl to E, ką e, Persų įlankos valstybės turi daugiau negu mes. Aš noriu pabrėžti tų valstybių geografinę vietą. Aš tikrai manau, kad tai suteikia jiems e, unikalų pranašumą konkurencinėje kovoje. Daug metų jie to sverto nenaudojo, o dabar jo naudojasi kiek tik įmanoma. Taip pat kitas dalykas yra valstybės finansavimas, infrastruktūra ir sauga, bet tai jau kalbėjau anksčiau. Aš manau, kad reikia E, ne, nereikia mums savo taisyklių primesti jiems ir mes to nedarysime, nes valstybės finansavimas į aviacijos infrastruktūrą bendrai ir saugumo priemonių finansavimas iš biudžeto yra pagrįsta priemonė, kalbant apie valstybės ekonomikos plėtrą ir taškas. Tačiau e, priešingai mums dėja tai atrodo kaip uh, E, konkurencinis trūkumas. Galėčiau Jums pateikti vieną skaičių. 2012 metais e, Europos oro uostuose aviacijos sauga siekia, sagos kaštai siekia 4,2 milijardus eurų. Avelinijos tiesiogiai sumokėjo 4,9 milijonus eurų. Taigi matote, kiek daug kainuoja uh, E, aviacijos saugumas konkurencinėje kovoje. Ir dar e, turim pabrėžti, kad persalankos valstybių darbo jėgos kaštai yra dideli ir laiko skirsniai yra kitaip e, paskirstomi. Žiūrėsim, kaip tą galėsim aptarti e, aviacijos sutartyje. E, ekonomikos politikos tiksluose tai yra numatyta, viskas pagrįsta tai, ką jie daro. Jie turi daug dalykų, kurių mes neturime, bet lygiai taip pat mes turime daug ko, ko jie neturi. Kalbėm apie mokesčius, pavyzdžiui ir tai mums trukdo. Vienodos veikimo taisyklės. Manau, kad čia neteisinga yra tai, kad e, iš esmės tai e, iškraipo tas taisyklės ir neduoda rezultato tokio, kokio norėtume. Mums reikia sąžininkos konkurencijos. Pone Kramer, jūs kalbėjote, kad reikia mažinti uh, skrydžius. Aš tiesą sakant, jeigu ES imtųsi tokių veiksmų, e, susinervinčiau, nes mes visi norime, kad e, už ES, kaip ir už ES ribų pas mus būtų skatinama konkurencija Ir dabar besikeičiame pasaulyje mes nuo išsienio priekybos labai daug priklausome. Ir jeigu mes norim parduoti europiečius produktus Kinijoje ar Delyje, tai netraukinio ar automobilių vežti juos, bet e, lėktuvu. Ir paskutinis pastebėjimas - subsidijos į kitas transporto sritis, vienodos veikimo sąlygos, sąžininkos konkurencijos tarp transporto rūšių nebuvimas. Aš matau, kad e, geležinkelių e, transportui kiekvienais metais skiriami 42 milijardai subsidijų. Jeigu mes tiek gautumėm, mes turbūt galėtumėm konkuruoti be jokių problemų. Ačiū. Mr. Ačiū, o dabar ponas Gai. Uh, were... Labai ačiū, buvo pateikta gana daug klausimų. Aš pabandysiu atsakyti ponios Kūne klausimus. Klausėte, ar 868 e, peržiūros pasiūlymas neuždels viso proceso. Ir Europos komisija gaus vėliau mandatus. Aš taip nemanau. Man atrodo, kad 868 peržiūra yra pateisinama. Mandato suteikimas komisijai gali užsidelsti jeigu mes nepateiksime peržiūrėto pasiūlymo 868. Yra valstybių narių rinkoje, yra veikėjų, kuriems e, rūpi nesažingos konkurencijos problema. Todėl išsameme susitarime turime ne tiek dėmesio skirti per Srilankos valstybę, bet suvokti, kad ne visos mūsų priemonės yra skirtos tikslinėms valstybėms. Mes kalbame apie priemonės, uh, kurios e, leidžia Europos Sąjungai pasirenkti bendrauti su visomis pasaulio dalimis. Reikia balanso tarp e, saugiklių e, suteikimo, kad išspręstume tas problemas, kurios buvo apminėtos, kai kurios valstybės tiesiog užšaldė e, eismo taisyklės, mes turime subalansuoti rinkos atverimą. E, ir e, galvoti apie vartotojų interesus bei e, saugumo priemonės. Taip pat buvo patiktas klausimas, ar palaikomas geras dialogas su ASEAN, aš jau apie tai kalbėjau, a, kas yra, kokia yra, e, koks yra bendravimo pagrindas ES ir Turkijais, ir ES ir Persų įlankos valstybėms. ES yra patraukli toms rinkoms E, tie vežėjai nori gauti dar daugiau galimybių patekti į mūsų rinką. Bet patekę į didelę rinką, tokią didelę rinką, jie turės laikytis ir tam tikrų taisyklių. Turkija yra ES kaiminė, valstybė kandidatė, didelė valstybė, turinti labai daug gyventojų ir aviacijos pramonius labai greitai ten plečiasi jai reikia glaudos bendradarbiavimo su ES ir persuinkos valstybė, manau, valstybėms tas pats aktualu. Pone Projas klausė, koks yra ESOS vaidmuo e, tarptautinėje konkurencijoje. Aš manau, kad aviacijos strategija pabrėžia, kaip svarbu Uh, kad EASA būtų stiprus ir atliktų svarbų tarptautinį vaidmenį. EASA kaip agentūra dalyvauja visuose mūsų techninės pagalbos projektuose, kad ir kur pasaulyje jie būtų įgyvendinami. Aviacijos paketo rėmose mes siūlome peržiūrėti EASOS pagrindinį reglamentą, kad būtų galima dar geriau pasinaudoti turimais resursais ir padidinti jų efektyvumą. Galutinis mūsų tikslas yra pereiti prie bendros vienos Europos aviacijos administracijos Aš visų klausimų nesugebėjau atsakyti, atsiprašau, bet e, tikiuosi, kad e, vėliau turėsiu galimybę tą padaryti. Ačiū. Labai ačiū. Aš norėčiau dar kartą padėkoti mūsų pranešėjams. Manau, kad diskusijos iš tiesų buvo labai įdomios. Dėkuoju už klausimus ir atsakymus. Ir nepaisant to, kad šis klausimas rengiamas Kalėdų išvakarėse jis buvo įdomus, intensyvus, praturtino mūsų žinias, visiems linkiu gražių kalėdų, laimingų naujų metų, kuriais vėl sustiksime tiek su mūsų komiteto nariais, e, tiek su sekretariato darbuotojais, tiek su mūsų svečiais. Dar iš karto po posėdžio pasivaišinsime gėrimais ir užkandžiais, o <clears throat> kitiems dar kartą linkiu gerų naujų metų. Thank you.